Labas rytas, ponai ir ponios. Tęsime mūsų pakomitečio posėdį. Toliau kalbėsiu lenkiškai. Dar kartą sveiki atvykę į posėdį. It's okay with translation? Yes, yes. It's okay. Ar yra verčiama į visas numatytas kalbas? Puiku. Tada pereikime prie darbo atvarkės tvirtinimo. Turite darbo tvarkę priešai save ar turite pastabų dėl jos? Nematau norinčių jų pasisakyti. Tada tik trumpai dar savo ruoštų pasakysiu, kad ponė Lochpilė dalyvauja komandiruotėje su DV komitetu, yra išvykusi į New Yorką. Dėl to teks tenkintis šiandieną manimi. Tikiuosi, kad nepaisant to posėdis bus sėkmingas ir priminsiu, kad šios dienos darbo tvarkė yra numatyta ir klausimų valanda. Taip pat dar keisimės nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties pietryčių Azijoje. O apie 11 val. dar pereisime prie žmogaus teisų padėties Birmoje klausimo. 15 val. pas mus atvyks ponas Macijai Popovski, toliau nagrinėsime e, situaciją Egipte, apie pusę penkių žmogaus teisų padėtis Vazilande nagrinėsime ir toliau dar seks klausimai dėl Šiaurės ir Pietų Korejos bei Gvinėjos. Taigi nemažai klausimų šiandieną numatyta aptarti ir tikiuosi, kad diskusijos bus dėl jų visų vaisingos. Dabar posėdžio protokolo tvirtinimas. Paskutinis posėdis vyko spalio 3-4 dieną šių metų. Ar turėsite pastabų? Jeigu ne, laikome posėdžio protokolą patvirtintų. Ir dabar pirmininkės ar pirmininko pranešimai. Priminsiu, kad per praėjusį plenarinį posėdį buvo patvirtintos rezoliucijos dėl Irano, ypač turint omeny naujausių žmogaus teisų pažeidimų atvejus šioje šalyje. Mes atkreipėme dėmesį į žmogaus teisų padėtį Irane ir ypač į tai, kad vis daugiau šioje šalyje yra politinių kalinių, pastebima trūkumų teisingumo sistemoje ar teisėsaugos sistemoje ir netgi yra um, taikomi kankinimam prilykstantis metodai. Vis daugiau užfiksuojama persekiojimo dėl tikėjimo ir taip pat šioje šalyje yra vykdoma mirties bausmė, be kita ko taip pat ir nepilnamečiams. Dėl to paraginome numatyti moratoriumą dėl Irane vykdomų tokių mirties bausmių. Konstatavome, kad kol kas situacija yra nepatenkinama Ir taip pat dar vėliau turėsime progą pasi, pasikalbėti su ponu Šerik, kuris jungtinių tautų kontekste dirba ties žmogaus teisų padėties yra neklausimų ir aš manau, kad ir toliau dar bus daug progų apie tai kalbėti. Dar taip pat esame patvirtinę rezoliuciją dėl Aja Abdelfada, tinklaraštinko iš Egipto, reikalaujame, kad jis iš karto būtų paleistas iš kalėjimo, nedelsant ir taip pat sakėme, kad mm, civiliai nebūtų teisiami karo teisme reikalavome, nes e, tai vis dažnesnis atvejis Egipte ir naujausi įvykiai šioje šalyje vis dėlto leidžia pastebėti teigiamo, teigiamą raidą ir tas yra džiugu. 2011 lapkričio 28 dieną, tai yra vakar, vyko aukšto lygio sustikimas tarp JAV ir ES atstovų New York'e ir mes raginame, kad tiek ES, tiek JAV suintensyvintų savo bendradarbiavimą, kad būtų dar labiau skatinami demokratiniai principai. Prekyba, investicijos, užimtumo klausimai taip pat buvo nagrinėjami ir um, parlamentas taip pat ragina mm, skatinti taikius bendradarbiavimo ryšius tarp Palestinos ir Izraelio. Ir tikimės, kad bus atsižvelgta į palestiniečių, e, Palestinos žmonių pageidavimą būti jungtinių tautų nariais. Taip pat reiktų užtikrinti tai, kad nebekiltų grėsmė tarptautiniam saugumui iš Irano, ypač galvojant apie jo branduolinius projektus. Afeto Iranui Afeto delegacija Iranui lapkričio 17 dieną pateikė deklaraciją dėl to, kad ES kiek įmanoma greičiau pasirašytų numatytą atitinkamą susitarimą ir idealiu atveju tai galėtų įvykti netgi šiemet, dar gruodžio mėnesį. Taip pat pastebėta, kad dėrybos turi atitikti rezoliu, parlamento rezoliucijoje keliamus reikalavimus, kur numatyta, jog reiktų peržiūrėti sprendimą dėl nuosprendį paskirtą Julijai Timošenko. Tai turi be abejo įtakos sus, asociacijos sustarimo su Ukraina pasirašymui. Pastarosiomis dienomis daug įvairių solidarumo uh, pareiškimų girdėjome Julijos Simošenko adresu daugelis Europos parlamento narių po tuo pasirašo. Lapkričio 25 dieną paminėjome kovos su smurtu prieš, moterimis, prieš moteris dieną. Ar čia kalbama ne tik apie smurtą, mes, tiesiog, sus, mes taip pat sustikome su moterimis iš um, Kongo ir kitų e, Afrikos šalių, kalbėjomės apie čia vykstančius ginkluotus konfliktus ir Junktinių tautų saugumo taryba seksualinį smurtą įvertino ir įvardijo kaip ir karinę taktiką. Čia yra kai kurių su tarptautinė teisė susijusių aspektų ir Tai reiškia, jog dabar jau galima efektyviau persekioti už seksualinius e, tokius nusikaltimus. Ir pasiekta nemažai pažangos palyginti su situacija prieš kokį dešimtmetį. Be abejo, dar reikia daug ką nuveikti ir mes, žmogaus teisų pakomitetis, dar nekartą turėsime progos nagrinėti šiuos klausimus. Kadangi daug neišspręstų dalykų dar yra. Taip pat e, skiriame dėmesio Aleks Pilecki atvejui. Manau, jo pasisakymas AFET komitete lėmė tai, kad Baltarusija taip smarkiai reagavo. Jis buvo suimtas ir nuteistas kalėti. Teismas teigė, kad Bieleckis e, slėpė e, kad Beleckis nemokėjo mm, atitinkamų mokesčių ir kad dėl to yra nuteisiamas. Beleckis e, pateikė pranešimą spaudai su savo pozicija į tokį e, jo nuteisimą ir tiek norėjo apžvelgti parlamento darbų. Ties klausimų pirminkės pranešimai ir dabar ketvirtasis mūsų darbo atvarkės klausimas - klausimų valanda. Pirmąjį klausimą uždavė ponė Nielsen ir ponė Rispa pristatys jį arba sureaguos. Eh, dank u wel, eh, voorzitter. Ik, eh, of er werd mij gevraagd om die vraag van Nicole, onze collega. Aš buvau paprašyta pradėti diskusiją Nicole Kiel Nilsen pateiktų klausimą. Jinai vėliau prisijungs prie šio posėdžio. Jie atvyks iš Prancūzijos. Aš tikiuosi, komisijai buvo pateiktas šitas klausimas, jis buvo labai aiškiai suformuluotas. Buvo kalbama šiame klausime apie kankinimą susijusi su lytimis. Su lytimi. Ir todėl buvo klausimo komisijos, ar nenumatyta direktyva kovai su kankinimu. Buvo klausima, ar pakankamai atsižvelgiama šioje rengiamojo direktyvoje į kankinimus priklausomai nuo asmens lyties. Dėkojame. Thank you very much. Um, well, the... Dėkuoju. Kankinimų pavyzdžiai buvo paminėti šiame klausime ir tas klausimas buvo susijęs su kankinimus susijusiamis su lytimi. Šitas klausimas yra e, aptariamas ir kituose dokumentuose, tai yra gairėse dėl kovos su kankinimu nukreipiu prieš moteris ir e, mergaitėmis. 2010 metų laikotarpiu buvo priimta pakankamai daug nuostatų formuojančias gairias e, dėl priversinių vedybų ir šita kampanija, informavimo kampanija bus pradėta artimiausių metų. Bet to programa numato 2012 metais taip pat kovos būdus e, siekiant išvengti e, smurto susijusio su moterimis. iš esmės e, yra temos šiek tiek e, skirtingai suformuluotos šiuose dokumentuose, tačiau iš esmės vadovaujamasi kovai su kankinimu skirtomis gairėmis. Ir jos dabar yra baigiamos formuluoti bendradarbiaujant su ES valstybėmis narėmis ir pilietinės visuomenės atstovais organizacijomis ir žinoma siekiama daryti spaudimą trečiosioms valstybėms, kad jos uh, netaikytų smurto kankinimo priemonių. Ir šitose gairėse yra nurodytos atskiros grupės, kuriams reikalinga ypatinga apsauga ir ten yra raginamos trečiosios valstybės narės numatyti atitinkamas apsaugos priemonės moteriams ir kitoms visuomenėms grupėms, kad jos nepatirtų kankinimo. Taigi dabar vyksta baigiamasis konsultavimosi proceso etapas ir e, šitos gairės, kuriuose yra kalbama apie e, kovą su uh, moterų kankinimų atsispindės bendrame dokumente. Norėčiau padėkoti komisijai už šią informaciją. Aš manau, kad mums, kolegoms, yra svarbiausias dalykas, kad apskritai būtų pradėta domėtis šią temą nesvarbu ar šios direktyvos kontekste, ar e, kitame diskusijų forume. Tas klausimas yra labai svarbus, svarbu, kad e, abu dokumentų e, projektai būtų apjungti viename bendrame dokumente. Ir žinoma, mes stebėsime šiuos įvykius ateityje. Dėkuoju. Kitas klausimas. susijęs su dviem Izraelio išleistais įstatymais, kurie nukreipti į nevyriausybinių organizacijų veiklą. E, šiais įstatymais bus apsunkintas e, nevyriausybinių organizacijų darbas. Tačiau turėčiau atsiprašyti jūsų ir Buvo paprašytas pirmiausia pakomentuoti klausimą, kurį pateikė Laima Liucija Andrikienė. Truputį sukeisime eilės tvarką. Te klausime atsispindi Kubos finansavimo klausimas. Andrikienė pateikė šitą klausimą. ir jame kalbama ES demokratijos ir žmogaus teisų gynimo finansinė priemonė. Jūs žinote, kad yra numatytas atitinkamas biudžetas. Dabar e, šitas projektas, šita programa įgyvenima maždaug 1200 projektų visoje, e, visame pasaulyje, tai yra šimte valstybių, valstybių. Tačiau norėčiau paklausti, kodėl pagal CBSS nepatenka šita priemonė į pirmąjį prioritetinį e, tikslą ir kodėl nėra numatytas pakankamas finansavimas. Uh, uh, Labas rytas. Dėl šito klausimo norėčiau pasakyti, kad iki 2008 metų e, kol bendradarbiavimas buvo nutrauktas su Kuba, buvo pakankamai daug projektų įgyveninama pagal EIDHR. Ir dažnai tie projektai buvo susijęs su socialinės sanglaudos programomis. Ir žinoma, mes mm, vykdėme tokias pat e, operacijas, e, kaip ir anksčiau, bendradarbiautume net su vyriausybėmis organizacijomis. O 2008 metais mes e, sustiprinome finansavimą papildomai nevyriausybėms organizacijoms, Taigi mes papildomai pridėjome 3 milijonus eurų. Reikėtų pasakyti, kad šitie projektai yra įgyvendinami viešai, tačiau kita vertus Kubos vyriausybė nelabai vertina šitos veiklos kaip atitinkančios e, nacionalinius įstatymus. Žinoma, šitie projektai gali būti naudingi, tačiau kartais piliečiams įgyvenančius projektus gali iškilti pavojus. Todėl situacija yra pakankamai sudėtinga, mes bandome spręsti ją kartu su Junktinėmis Amerikos valstijomis, bet to programų įgyvendintojai yra buvę suimti, įkalinti ne tik tai konkretus as, asmenys buvo sulaikyti, bet kartais ir iškildavo problemų ir Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Žinoma, mes ir toliau esame numatę teikti pagalbą žmogaus ir politinių teisų srityje Kubai, tačiau norėtume, kad ir toliau tęstųsi politinis dialogas su Kuba ir manome, kad politinio dialogo keliu mes galėsime daug pasiekti. Žinoma, Negalime pasakyti, kad politinis dialogas su ES yra vienintelis kelias skatinti žmogaus teisių laikymasi Kuboje, tačiau šitas politinis dialogas leido, palei, leido pasiekti, kad politiniai kaliniai būtų išlaisvinti iš Kubos e, kalėjimų. Dabar uh, Kas dialogue... Žinome, kad e, Kuboje nėra politinių kalinių, taip e, teigia e, šioje srityje dirbančios tarptinės organizacijos. ES politika ir valstybių narių, atskirų valstybių narių politika atnešė e, gerų rezultatų, ir žinoma, mūsų santykiuose su Kuba e, žmogaus teisės yra vienas iš svarbiausių aspektų ir mes tęsime šitą bendradarbiavimą. No. E, Mr. Donskis. Pone Donski. Ačiū. Dabar tada periname prie ponios Frida Brepels pateikto klausimo. Kalba eina apie Izraelio įstatymus, kurie apsunkina nevyriausybinio organizacijų veiklą Izraelyje. Taigi, ponė Brepels, dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, mes kalbame apie nevyriausybinės organizacijas Izraelyje. Čia ne pirmas kartas, kai kalbame apie tokį klausimą. Europos parlamentas, visas parlamentas, ne tik mūsų pakomitetis, jau ne kartą svarstė šitą klausimą. Pernai mes patvirtinome rezoliuciją Bet iš tiesų matome, kad prieš kelias savaitės Knesete Teisėkuros komitete buvo patvirtinti keli teisėkuros pasiūlymai ir jų tikslas yra apsunkinti e, vis, visuomeninių organizacijų, nevyriausybinio organizacijų darbą Izraelyje. Jiems iškyla finansavimo problemų ir panašių kitokių problemų. Manome, kad tai gali turėti ypatingos įtakos žodžio laisvėj Izraelyje. Kiek žinau, pastaruoju metu šie pasiūlymai dar nebuvo patvirtinti plenarnio posėdžio knesete, dar vyks šitų teisėkros pasiūlymų projektų svarstymas. Ir jie bus svarstomi Tačiau komitete dėl šių įstatymų jau buvo balsuojama ir jie buvo patvirtinti. Tikslas yra įgyvendinti šiuos teisės aktus, savame suprantama. Taigi turiu klausimų komisijai, kuriuos jau pateikiau raštu. Manau, būtų įdomu išgirsti atsakymą. Ačiū. Povie pan Leonel Gabričiai. Ponas Gabričio, EIVT vardu prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taigi, pirmiausia, išgirdę apie tai, kad yra ruošiami tokie teisės aktai, mes labai susirūpinome. Peržvelgę teisės aktų projektus, iš tikrųjų matome, kad pasiūlymas netitinka mūsų žmogaus teisų sampratos ir to, kaip, kokią įtaką turės visuomeniniam organizacijom šitie įstatymai. Mes jau ambasadoriui išreiškėme savo susirūpinimą, Izraelio ambasadoriui mm, prie ES. taip pat ir tarybai ir valstybėms narėms mes išreiškime savo susirūpinimą, kai pamatėme, kad šitie įstatymai yra svarstomi. Antra. Ši iniciatyva šiuo metu yra šiek tiek sustojusi Izraelyje ir tikriausiai todėl, kad ES valstybės narės e, Izraelį spaudžia, rodo savo nepastenkinimą, savo susirūpinimą. Manau, mums reikės stebėti situaciją ir politinis dialogas kitą savaitę bus vykdomas su Izraeliu, tai yra suplanuota. E, jo metu, kai kelti šitą klausimą, mes, kaip sakau, stebėsime padėtį. Dar keletas komentarų, kaip mes sureagavome į šitos įstatymų projektus. Pirmiausia, reikia vykdyti, ben, reikia bendradarbiauti tarp valstybių narių, komisijos, parlamento, e, tarybos, reikia, reikia koordinuoti mūsų poziciją šiuo klausimu. Praeitą savaitę įvyko posėdis komiteto ryšiams su Izraeliu čia parlamente. Mūsų kolegos Knesete taip pat pareiškia, kad jie labai susirūpinę dėl šitų ruošiamų e, įstatymų. Taigi pačiame Izraelyje yra susirūpinimas. Ne tik tai mums kelia nerima šitie įstatymai. Ir kol kas debatai yra sustoję Izraelyje dėl šių įstatymų. Ir labai svarbu, kad mes toliau e, rodytume savo susirūpinimą e, reikia desnio skaidrumo ir reikia stiprinti partnerystę su Izraeliu neužtenka tik pasakyti, mes šiek tiek nerimaujame dėl to, kad jūs mm, ruošitės primti šitą įstatymą. Ne, reikia e, vykdyti diskusijas, debatus su Izraeliu, su Izraelio parlamentu. Taigi reikėtų dirbti konstruktyviai ir teigiamą linkme, kad paskatintumėm debatus pačiame Izraelyje apie šios e, klausimus. Dar vienas komentaras. Kai šalyje kyla tokios iniciatyvos, mm, reikia jas suprasti, reikia suprasti, iš kur kyla toks, tokios, tokie fenomenai. Supratę galbūt mes nepritarsime, bet supratimas yra labai svarbus. Reikia suprasti, kodėl Izraelyje kilo tokie pasiūlymai, e, trikdantis nevyriausybinio organizacijų darbą. Taigi, dar kartą sakau, reikia stengtis, kad būtų padėtis kuo skaidresnė ir reikia nenuleisti akių. Norime, kad nevyriausybinės organizacijos dirbtų efektyviai. Suprantame, kad kartais yra tokių nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba galbūt ne visai teigiamą linkmę, galbūt ne visai tenkin, tenkinamai. tuomet reikia naudoti priemonės dvišalės ar, ar vietinės priemonės skatinti efektyvų nevyriausybinių organizacijų darbą, bet žinoma, mes e, skatiname ir remiame tik tai pagrystą veiklą. Taigi e, turime skatinti ir remti uh, teigiamą veiklą tame regione, nesvarbu ar tai nevyriausybinės ar nevyriausybinės organizacijos. Ačiū. Galbūt komisija norėtų ką nors pridurti. Praktiškas pastebėjimas dėl ketvirto klausimo. Būtent kokią įtaką turėtų šie įstatymai ES finansavimui. Mano, kaip mano kolega sakė, mes ne tik tai nesumažinsime e, lėšų, mes dar 500 tūkstančių eurų skyrėme e, visuomeniniai veiklai, visuomeninės organizacijoms iki 2012 metų. E, delegacija Tel Avive e, administruoja šitas lėšas ir būtent delegacija Tel Avive ir nuspręs, kaip geriausiai paskirstyti šias šis skirtas lėšas, galbūt e, organizacijų skirimo lais, kūrimo laisvai skatinti, galbūt kitom laisvėm skatinti. Kalbant apie NPI reglamentą dėl e, teisės nemokėti mokesčių, e, EADHR reglamente tai kol kas nematyt, nenumatyta, galbūt reikėtų paieškoti atskirų priemonių. Ačiū. Ar norėtumėte dar ką nors pridurti? Jūs galite dar papildomai paklausti. Ačiū, norėčiau padėkoti atstovams ir Europos komisijos ir EIVT atstovai už informaciją. Nu, labai svarbu, kad mes stebėtume, atidžiai stebėtumėm tolimesnę eigą šios situacijos, nes matome labai aišku pavojų, kuris gali kilti iš šių iniciatyvų. Nenorėtumėm, kad kiltų uh, smurtas Izraelyje, ne, neramumai Izraelyje, o tai galėtų atsitikti. Nenorėtumėm, kad, kad nevyriausybės organizacijos taptų um, lengva auka, lengvų smurto taikiniu. Manau, kad šie teisėkuros pasiūlymai gali jau turėti įtakos, nors dar jie nebuvo galtinai patvirtinti, jau galėjo turėti įtakos, nes žmogus, su žmogaus teisėmis dirbančios organizacijos e, du kartus pagalvos prieš skirdamos lėšų ar bendradarbiaudamos su Izraelio nevyriausybės organizacijomis jos nenorės rizikuoti, nenorės būti nubaustos dėl to, kad finansiškai prisidėjo. Taigi gerai pagalvos prieš įsileisdamos, prieš leisdamos įsiveiklą Izraelyje. Taigi mums reikia nenuleisti akių, reikia pasmerkti tokias iniciatyvas, negalime su jomis taikstytis. Nes Europos jungtinių tautų žmogaus teisų deklaracija yra aiški ir turime jos laikytis. Tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti sėkmės, kad mums pavyks užkirsti kelią tokiems teisės aktams ir kad ateityje tokių iniciatyvų nekils. Dėkoju už, už pastangas iki šiol. Ačiū. Supelnyčiai. Ir dabar klausiu pono Karicijo. Ar norėtumėte sureaguoti dar? Gal tik trumpai priminsiu, kad kitą savaitę vyks politinis dialogas su Izraeliu ir tas klausimas ir toliau bus keliamas. Mes visada esame jūsų paslaugoms ir pasirengę diskutuoti dėl naujausių įvykių. Be abejo, negalima visko sureguliuoti e, per dieną. Viskas turi vykti politinio dialogo su Izraeliu kontekste ir mes būtinai teiksime jums pranešimus apie tai, kas vyksta. Taigi kitą savaitę sustiksime su Izraelio atstovais. Ačiū. Vadinasi, dabar periname prie kito klausimo. Autorė ponė Ana Gomeš. Ponas Odį pristatys šį klausimą. Ponas Prodį pristatys šį klausimą, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegė Ana Gomeš šiandieną negalėjo dalyvauti posėdyje, tad paprašė manęs pristatyti jos klausimą, beje ir aš po juo galėčiau pasirašyti. Kalba eina apie vieną dokumentinį filmą, kurį finansavo Europos Sąjunga. Filmas filmuotas Afganistane, pavadintas Injustice. Ir jame yra kalbama apie ypač sunkius moterų teisų pažeidimus tema be abejo labai svarbi, tuo pat metu ir labai kompleksiška, sudėtinga ir susijusi su tuo, kiek mes paramos galime skirti. Filmas buvo baigtas filmuoti šių metų kovą ir filmo autoriai gavo atitinkamą paramą, bet vėliau ES atšaukė savo ketinimą arba atšaukė pačią filmo gamybą. Be jokio aiškaus pagrindimo, o tiesiog buvo pasakyta, jog yra susirūpinta moterų rodomų šiame filme saugumu. Norėtųsi žinoti daugiau kolegė Ana Gomeš adresuoja klausimą komisijai, taip pat ir EIVT atstovams ir nori paklausti, ar šis sprendimas buvo priimtas dėl politinių sumetimų? Galbūt, o, o ne dėl to, kad iš tiesų yra susirūpinta moterų rodomų, film, rodomų filme teis saugumu. Be abejo, privalome smerkti tokią situaciją ir tai ir yra klausimo esmė. Trūksta skaidrumo. Ir taip pat jokių būdų nenorime pasiūsti neteisingų signalų Norėtume, kad vietoje Afganistane vyktų teisės saugos institucijų reformos ir parlamentinė veikla tinkama. Taip, kaip viskas vyko iki šiol, yra negerai, mums kelia nerima. Juk norime užtikrinti pagarbą žmogui. Tai skatina sambuvi darnų sambuvį ir to juk ir siekiame, tad toks yra klausimas komisijos ir EIVT atstovams. Ačiū ponui Prodi. Ir dabar ponas Mudžeri, EIVT vardu, ponė. Good morning. Uh, Aš norėčiau padėkoti už šią galimybę pateikti atsakymą, paaiškinti, kas atsitiko. Tačiau kartu norėčiau patikinti, kad šitas klausimas labai svarbus mums ir mes žinoma atsižvelgėme jūsų nuogastavimus dėl žmogaus teisų padėties ir moters, moterų padėties Afganistate. Tačiau paaiškinti, kas atsitiko, kai Europos dele, komisijos delegacija parengė žmogaus teisų ir demokratijos finansinę priemonę, mes nutarėme teikti para, paramą e, programai Afganistane, kuri nušviestų moterų padėtį šioje šalyje. Taigi mes ėmėmės šito klausimo kadangi jis yra susijęs su teisingumu, su žmogaus teisėmis, o tai yra vienas iš svarbiausių aspektų bendradarbiaujant mus, mums su Afganistanu. Taip pat mums labai svarbu toliau tęsti dialogą ir bendradarbiavimą su Afganistano vyriausybė, o taip pat ir prietims organizacijomis ir žmogaus teisų organizacijomis šiame minimame filme iškilo tam tikrų abejonių, kadangi jame neatsispindi pagrindinės problemos teisinėje sistemoje. O problema yra ta, kad labai viešai yra rodomos tos moterys filme, atskleidžiama jų tapatybė o jų tapatybės atskleidimas mūsų manimų gali kelti pavojų giminaičiams, galbūt jiems netgi gali kilti ir e, grėsmė būti nužudytams tiems. Todėl kartu su Afganistano e, vyriausybės atstovais buvo nuspręsta nerodyti filmo bent, bent jau tokia forma, kokia jis yra parengtas kitaip e, šeimos gali būti e, gali patekti į keblę padėtį ir taip pat jos gali būti nužudomos dėl taip vadinamo e, dėl garbės. Taigi, peržiūrėjus filmą, buvo rūpinamasi tik tai tų filme rodomų moterų saugumu. Mums nebuvo lengva priimti šitą sprendimą, mes e, tarėmės su Europos komisijos delegacija, komisijos viduje, su kolegomis ir taip pat žmogaus teisų ekspertais ir nevyriausybinėmis organizacijomis Afganistane. Ir galų gale mes priemame galutinį sprendimą būtent komisijos delegacijoje. Mums, sprendžiant šį klausimą, buvo svarbu užtikrinti, kad tos moterys, kurios buvo rodomos filme, pačios išsakytų savo nuomonę ir jos labai aiškiai pasakė, kad jeigu filmas bus rodomas, tai jos tikrai negalės užbėgti už akių E, to filmo rodymų internete ir taip toliau, ir tai reikštų, kad e, informacija pasklistų plačiai. Mes kalbėjome ir su filmo produceriais ir paprašėme, kad jie šiek tiek e, pakeistų šitą filmą, kad nerodytų tų moterų veido, ryškiai, kad užtušuotų veidus ir kad jos negalėtų būti atpaži, atpažintos. Tačiau filmų, filmo produceriai atsisakė tai padaryti. Atsakydama į antrąją klausimo dalį, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu uh, kalbėti apie žmogaus teisų padėtį ir kitus su jie susijusius klausimus at, e, e, šioje šalyje. Ir taip pat reikėtų kreipti dėmesį į moteris, kurios patenka į sudėtingą situaciją. Mes puikiai suprantame, kad demokratija yra pakankamai silpna ir žmonė, ir moteris, ir vaikai yra labiausiai pažeidžiami visuomenės sluoksnė, ne tik galvojant apie teisės saugos e, sistemą, bet ir apskritai saugumą. Žinoma, mūsų programoje, pagalbos programoje e, svarbiausia, kad būtų e, plėtojami įstatymai susijęme su konstitucinė teisė, šeimos teisė ir taip pat, kad užtikrintų uh, galimybę apsaugoti moteris nuo smurto. Tačiau mes puikiai suprantame, kad situacija Afganistane e, keičiasi lietai Tai ilgalaikis procesas ir negalima tikėtis pokyčių per vieną dieną, kadangi reikia įveikti labai daug kliūčių. Mes toliau tęsime dialogą su Afganistano vyriausybės atstovais ir žinoma minime pačius svarbiausius mums rūpimus klausimus. Taip pat komisija mano, kad reikia E, kreipti dėmesį į teismų praktiką, tačiau mes negalime domėtis konkrečiamis bylomis dėl finansavimo galimybių ir kita vertus mums labai svarbu, kad mūsų veiksmai nepablogintų mūsų kontaktų su vyriausybinės organizacijomis, kadangi mes e, norime atsakingai e, elgtis su tuomis šeimomis, su tais žmonėmis, kurie yra rodomi e, filme ir mes nenorėtume, kad pablokėtų situacija apskritai teisingumo srityje. Dziękuję bardzo pani Beacie Kolecki. Przepraszam, że. Dziękujemy panie Kolecki. Dabar norėčiau Mano dokumentus buvo parašyta, kad kolegė Mušait atvyks, tačiau atrodo, kad tai buvo klaidinga informacija mano protokole. Kas norėtų paklausti, pasisakyti? Labai trumpai. Šita situacija dar kartą patvirtina tai, ką buvo galima nuspėti. Aš manau, kad iš anksto reikėjo suformuluoti konkrečias sąlygas, reikalaujant, kad tų rodomų asmenų saugumas būtų užtikrintas. Šitas dokumentinis filmas jau yra parengtas, už jį buvo sumokėta, tai reiškia, mes nelabai daug turime laisvės. Žinoma, aš pritariu nuomoniai, kad reikia užtikrinti kuo didžiausią apsaugos lygį toms moteriams, kurios yra rodomos filme, kad jos nenukentėtų. Ir aš manau, kad tą argumentą supranta visi puikiai ir aš taip pat manau, kad šitas dokumentinis filmas negali, negali būti rodomas, jis praktiškai neturi naudos. Well, thank you for the question. Uh, the documentary can... Ačiū už klausimą. Šitas filmas gali būti naudojamas. Kaip aiškinau, nusprendėme neleisti jo dabartiniu formatu rodyti, bet mums buvo sunku priimti tokį sprendimą. Viena vertus mes Manome, kad pristatydami moterų padėtį galime padėti moteriams Afganistane, padėti bendrąją prasme moterų padėčiai, bet ir konkrečiai moteriams, kurios kenčia suimtos. Kita vertus, supratome, kad negalime rizikuoti konkrečiai šitomis moterimis, jų saugumu. Ir įvertinti padėtį mes galėjome tik tada, kai pamatėme galutinę filmo versiją vis tiek tikimės, kad filmas gali būti šiek tiek pakoreguotas ir kad tada bus galima jį naudoti būtent tuo tikslu, kuriuo jisai ir buvo nufilmuotas. Ačiū. Well, <clears throat> external... Ačiū. Nu, išorinės, išorinių reikalų tarybos vardu, tarnybos vardu. E, taip, mes labai glaudžiai bendradarbiavame kuriant šį filmą. Žinoma, mes turime nesidrovėti apie tai kalbėti su Afganistano e, vyriausybė, su Afganistano atstovais kiekvieną kartą, kai, kai susitinkame su misijų vadovais ar su kitais atstovais. Taip pat reikėtų apie tai kalbėti ir viešai su visuomenė. Vienas pavyzdys Mes daug kalbėjome apie naują prieglopšio būsto įstatymą. Manoma, kad šitas įstatymas yra teisingas um, žingsnis iš Afganistano pusės reglamentuoti e, šitą sritį, bet kai kurios nuostatos gali būti per daug, per daug reglamentuojančios asmeninį gyvenimą ir apribojančios moterų teisės. Taip pat galima sakyti, kad pagal kai kurias nuostatas netgi žmogaus teisės yra pažeidžiamos. E, Vyriausiai atstovė net pareiškė m, mm, pareiškimą. Buvo pareikšta, Ir dabar e, buvo pakeista šitas, e, šitas įstatymas ir šiuo metu žmogaus teisų organizacijos Afganistane mano, kad šitas įstatymas yra tinkamas. Taigi tokiu keliu galime eiti, spręsdami tokius opius klausimus. Ačiū. Ačiū. Be abejo, visą tai klausimai, kurie buvo numatyti į mūsų numatyti mūsų komiteto darbo tvarkėje, tad tuos klausimus išnagrinėjome, o kitas klausimas numatytas 10 valandų 30 minučių, taigi pusvalandžio pertrauka iki. Ladies and gentlemen, we will start with this. Ponios ir ponai, pradėkime svarstyti žmogaus teisų padėtį Pietričių Azijoje, ypatinga dėmesį skiriant vakarų papuo, toliau kalbėsiu lenkų kalba. Serdecznie witam Państwa w Dabar mes turime pakalbėti apie žmogaus teisų padėtį pietryčių Azijoje. Taigi, dar kartą sveikinu Jūs atvykus į šią posėdžio dalį kurioje kalbėsime apie žmogaus teisų padėtį Pietričių Azijoje. Konkrečiai Indonezijoje ir vakarų Papua. Jau seniai turėjome progą kalbėtis šiuo klausimu. Šiuo metu Indonezija yra tapusi atviresnė visuomenė. Tačiau taip pat reikėtų pasakyti, kad tie pokyčiai, tie palankus pokyčiai galėtų o, tapti pavyzdžių arabų o, pavasario valstybėms. Tačiau, kita vertus, išlieka ir pakankamai daug problemų, kurias reikia įveikti, reikia kovoti su korupcija šioje šalyje. Be to, išlieka problemų santykiuose su vakarų papua gyventojais arba regionu. Tai yra naujosios gynėjos vakarinė salos dalis Po 69 metų šita dalis yra Indonezijos teritorija, bent jau tuo metu Indonezijos karinė vyriausybė karinėmis priemonėmis stengiasi išlaikyti įtaką šiame regione ir taip pat laikyti šią teritoriją Indonezijos teritorijos dalimi. Žinoma, Dėl tos priežasties čia buviai vietiniai gyventojai e, priešinasi tokiom nuostatoms. Dėl tų priežasčių vakarų papua pasitaiko žmogaus teisų pažeidimai. Šiandien mes norėtume pakalbėti apie šį regioną, pakvietėme e, prelegentų kurie kalbės maždaug 10 minučių kiekvienas, o po to mes galėsime pateikti klausimų. Ir žinoma, klausimai galės būti atsakyti. Bent jau juos atsakyti yra pasirengę mūsų svečiai. Taip pat norėčiau informuoti, kad atvyko svečias ir iš Niderlandų, žvalgausiu pasalė, bent jau aš matau savo dokumentuose, kad buvo kviestinis svetys, svečias ir iš Niderlandų, bet jis galbūt dar netvyko. Nazva pochodzi od. E, Tapul, kolega Tapul TAPOL koordinatorius e, kolega Paul Barber e, rūpinasi demokratijos ir taikos klausimais Indonezijoje, jisai koordinuoja TAPOL bylą. Ir jis informuos apie padėtį vakarų papuo. Taigi, kolega Paul Paba, jums žodis. Kaip? Good morning. Thank you. Labas rytas. Ačiū pirmininkė ir šio komiteto nariams dėkoju už tai, kad turiu galimybę pakalbėti apie vakarų papuą. Mano pasisakymas bus iš trijų dalių. Pirmiausiai bendra informacija apie vakarų papuą, paskui kalbėsiu apie pastaruosius politinius įvykius, o Trečioji dalis bus susijusi su žmogus teisų problemomis ir pasiūlysiu sprendimų, kaip būtų galima išspręsti vakarų papuo konfliktą taikiu būdu. Dabar yra labai svarbus esminis kritinis momentas kalbėti apie vakarų papuo. Nacionalinė šventė vyks po dviejų dienų 61 metais gruodžio 1 dieną e, vadovaujant Olandijai šiai šaliai. Nu, Papua mm, vėliava ir himnas buvo patvirtinti, dalyvaujant taip pat ir, ir Olandijos, Niderlandų atstovams. Nuo tada gruodžio pirmą dieną Papua buvo pradėta švęsti kaip nepriklausomybės diena, kaip nacionalinė šventė. Šių metų e, šventė yra labai svarbi, nes sukanka 50 metų nuo nepriklausomybės. Taip pat e, šiuo metu e, teritorijoje vyksta labai daug e, smurtinių veiksmų ir mm, nestabilumo. Vienas gerbiamas e, katalikų kunigas ir aktyvistas savo, savo žemėje turėjo, kuris turėjo kalbėti šiame posėdėje, negali dalyvauti. E, vakarų papua niekada ne, netapo nepriklausoma ar savo auto, netapo autonomija. 69 metais tapo Indonezijos dalis, nuo tada Indonezijos vyriausybė e, palaiko suver, teritorijos suverenumą per karinę, karinę jėgą. Ši karinė jėga tik tai padidino pasipriešinimą Džakartai ir sustiprino vidinį konfliktą. Taip pat labai daug vyksta žmogaus teisų pažeidimų. Nors šioje teritorijoje yra labai daug natūralių išteklių, e, taip pat ir prisideda labai daug prie Indonezijos bendrojo vidaus e, produkto, bet vakarų papua yra viena iš neturtingiausių teritorijų Indonezijoje. E, didelę dalį gyventojų sudaro imigrantai iš kitų Indonezijos dalių. dalių jie dabar jau yra dauguma miestuose ir iš vis greitai taps didžiaja e, gyventojų dalimi. Todėl papua, vakarų papuo gyventojai patiria e, riziką tapti mažumą, nors Indonezija nuo 1998 metų padarė didelę pažangą e, demokratijos link, vakarų papua žmonės iš to negavo jokios naudos. 2001 metais priimta. Dokumentas buvo atmestas vakarų papua, nes jų gyvenimo sąlygos nepagerėjo. Šiuo metu e, vakarų papua e, atstovai religiniai ir, ir visuomeniniai e, stengiasi užmėgsti dialogą, kad būtų taikių kelių išspręstas konfliktas. Šiais metais papua taikos konferencija, kuria, kuri buvo suorganizuota Džiaipūroje Liepo 6-7 dieną davė, duoda vilties, kad e, buvo žengta žingsnių į priekį taikos procese. Dialogas su Indonezijos vyriausybė buvo užmėgstas siekiant taikos Indonezijoje. Bet reikia pabrėžti, kad ne visi papuo gyventojai e, remia šį dialogą, nes nepasitikė Indonezijos vyriausybė. Dauguma mano, kad reikėtų referendumo dėl, e, dėl ateities šios teritorijos statuso. Bet kuriuo atveju nuo taikos konferencijos vakarų papua e, sustiprėjo įtampa, e, buvo suimta daug žmonių, pasireiškia smurtas ir panašiai. Apie 40 žmonių iš nevyriausybinio organizacijų buvo nužudyti, pagal nu, nevyriausybinio organizacijų duomenys buvo nužudyti. Taip pat kasyklose vyksta, vyksta protestai reikalaujant geresnio užmokesčio. Ir jame dalyvauja ir civiliai gyventojai, ir policijos pajėgos maždaug trys žmonės buvo nužudyti 16-19 e, spalio dienomis Indonezijos specialiosios policijos pajėgos šaudė, kad išsklaidytų taikius protesto dalyvius. papua vadovai susirinko ap, e, aptarti e, jų teisių ir pareiškė nepriklausomės deklaraciją, todėl kilo šis susišaudimas. Taip buvo vėl, tai vėl iš, išriškėjo, kad Indonezijos vyriausybė nesugeba su papuo gyventojais elgtis kaip su lygiais piliečiais. Indonezija su, subūrė atskirą grupę dialogui su Indonezija ir paskyrė specialų įgaliotinį. Tačiau vis tiek neaišku, kaip e, Džakarta e, rengiasi spręsti politinius ir ekonominius klausimus vakarų papuo. Yra trys pagrindiniai žmogaus teisų klausimai, apie kuriuos noriu kalbėti. Pirmiausiai karinė valdžia, antras nebaudžiamumas ir, ir žodžio laisvė. Dabar apie 15 tūkstančių kariškių saugo tvarką papua. E, norima tą skaičių didinti, o tai yra neproporcinga ir nenaudinga. Tokia tvarka kelia didelę grėsmę žmogaus teisėms papua. manoma, kad politinė veikla ir papua gyventojų teisės e, turi būti valdomos kariniu būdu. Žmogaus teisų gynėjai yra ypatingai pažeidžiami, nes jie e, kovoja, yra pagrindiniai kovotojai už papua gyventojų žmogaus teisės. E, E, vakarų papua labai griežtai ribojamos žmogaus teisų organizacijų ir žiniasklaidos organizacijų veikla. Indonezija turi būti paskatinta peržiūrėti savo politinę ir saugumo politiką papua ir sumažinti kariškių dalyvavimą ir imtis labiau pilietinio sprendimo, ne karinio sprendimo. Taip pat reikėtų suteikti laisvę judėti um, ir veikti um, nevyriausybinės organizacijoms, tarptautiniai žiniasklaidai, humanitarniams organizacijoms uh, vakarų papua. Papua gyventojai yra baudžiami už tokius veiksmus, kaip pavyzdžiui, vėliavos iškelimą. Taip pat yra kita vertus tie, kurie pažydžia žmogaus teisės, yra nebaudžiami. Aštuoni policininkai, kurie, per, kurie paskutinį mėnesį buvo pažydė žmogaus teisės, buvo tik tai buvo tik įspė, įspėti. Du 2011 m. sausio mėnesį trys e, kariškiai buvo įkalinti 80 e, mėnesių už tai, kad jie nepakluso e, nurodymams, kai 60 metais, jeigu šias mėnesį buvo kankinami keli papuo gyventojai. Čia tik keli pavyzdžiai, koks e, nebaudžiamumas klesti vakarų papua. Indonezijos vyriausybė turi sustiprinti įstatymo viršienybę vakarų papua, turi užtikrinti e, žmogaus teisų e, pažeidimų tyrimą ir mm, baudi, nubaudimą už, už tai, už, už tokius pažeidimus. Kaip anksčiau minėjau, papua aktyvistai e, yra baudžiami už tokius veiksmus kaip vėliavos iškelimas arba dalyvavimas tokiuose renginiuose kaip konferencijos, papua konferencijos. Jie baudžiami pagal 106 Indonezijos baudžiamojo kodekso straipsnį ir kalinami iki 20 metų. Pagal mano organizacijos duomenys dabar yra apie 30 papuo e, piliečių lauk, įkalintų laukiančių teismo sprendimo. Maždaug 77 7 papuo gyventojai nuo 2008 metų buvo suimti ir e, baudžiami pagal šitą straipsnį, o tie, kurie buvo nuteisti, e, buvo įkalinti iki 6 metų. Penki papuo gyventojai buvo suimti dėl dalyvavimo e, papuo e, liaudės kongrese. Pagal 106 straipsnį 2004 metų gruodį buvo nuteistas 15 metų buvo nustatyta, kad ponas Kama buvo nuteistas pažydžiant žmogaus teisės. Buvo paska, e, pareikalauta, kad Indonezija paleistų šį aktyvistą, taip pat buvo pareikalauta, kad būtų paleisti visi neteisingai sulaikyti asmenys ir jiems būtų kompensuota. E žodžių laisvė yra labai svarbus aspektas. Labai svarbu išspręsti problemą susijusią su šia problema. Indonezijos vyriausybė neturėtų numatyti baudžiamųjų nuobodų tokiais atvejais kaip Maka turi užtikrinti žodžio laisvę ir taip pat kurti pasitikėjimo priemonės su papua gyventojais ir žinoma paleisti visus politinius aktyvistus. Aš norėčiau, kad šitas pakomitetis nagrinėtų šiuos klausimus, domėtųsi jais ir kad būtų naudojamas veiksmingai ES ir Indonezijos dialogas, kurio metu susitinkama Džakartoje ir Briuselėje. Aš taip pat norėčiau paraginti jūsų komiteto narius stebėti įvykius susijusius su e, gruodžio pirmąją ir žinoma stebėti reikėtų situaciją vietoje. Aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę kalbėti Jūsų komitete ir žinoma esu pasirengęs atsakyti klausimus. Dėkuoju kolegai Barbar. Mūsų kitas pranešėjas turėjo atvykti taip pat, tačiau jis atsisakė šios kelionės, kadangi Vakarų Papua situacija pablogėjo ir jis atsiuntė mums kalbą, kurią perskaitys kolega Barbara. Tai yra patinėlės tevei kalba, Aš norėčiau pirmiausia atsiprašyti už tai, kad negalėjau atvykti į šį labai svarbų posėdį. Aš priėmiau šį sprendimą, sprendimą nevykti į Briuselį, kadangi įtampa vakarų Papua e, tapo labai didelė. Šio regiono gyventojai ruošiasi švęsti nepriklausomybės dieną gruodžios pirmąją. Vakarų Papua e, yra atsiųsta papildomai Indonezijos karinių pajėgų ir todėl šios krizės laikotarpiu aš norėčiau likti kartu su šios salos gyventojais. Aš norėčiau padėkoti už galimybę išreikšti savo nuomonę apie santykius tarp Indonezijos ir vakarų Papua. Santykiai tarp vyriausybė Džakartoje ir Papua yra tokie, kad apskritai iš abių pusių nėra pakankamo pasitikėjimo. Be to, vakarų papua patiria labai daug smurto ir konfliktų, o tų konfliktų interpretacija priklauso nuo to, kaip turėtų būti integruojama vakarų papua į Indoneziją. Indonezija visuomet laikė, kad vakarų papua yra jos regionas ir toks turi išlikti ateityje tačiau papua gyventojai e, jų pasipriešinimas yra traktuojamas kaip Indonezijos teritorijos vientisumo grėsmė. Todėl Indonezijos vyriausybė visuomet bando pateisinti savo agresiją ir tavo smurtą gyventojų atžvilgių. Ateityje dar daugiau tokių konfliktų e, gali atsitikti, kadangi vis daugiau karinių pajėgų yra siunčiama į šitą regioną. Šiuo metu daug čia buvių papua gyventojų susiduria su papildoma Indonezijos okupaciją. Jiems atrodo, kad šis regionas yra kolonizu, kolonializuojamas Indonezijos karinių pajėgų ir todėl jie pasipriešina tai koloniniai valdžiai. Jų pasipriešinimas vyksta taip pat ir dabar. Ir aš manyčiau, kad dabar centrinė vyriausybė Indonezijoje ir Papua turėtų pagalvoti apie politinę strategiją, kaip reikėtų užbaigti šitos konfliktus. Tačiau, žinoma, jeigu priežasčių priežastė bus pažalintos šiame konflikte, tai Indonezija imsis papildomų karinių priemonių. Aš manyčiau, pirmiausia, reikėtų nusiti priežastis, kodėl vyksta toksai separatistis judėjimas ir siekti išvengti uh, E, kraujo praleimo. Indonezijos vyriausybė ir taip pat e, vakarų papua aktyvistai parodė gerą valią ieškoti konflikto sprendimo kelių. Prezidentas Jodhojono taip pat e, išreiškė savo ketinimą ieškoti dialogo, spręsti konfliktui. Aš norėčiau paprašyti ES, taip pat ES parlamento, ES komisijos teikti Indonezijos vyriausybei paramą įgyvendant iniciatyvą, e, užtikrinant atvirą dialogą su Papua gyventojais. Taip pat reikėtų teikti pagalbą Indonezijos vyriausybei, kad šitas konfliktas būtų išsprendžiamas e, atviro, atviro dialogo būdu, bendradarbiaujant su vietos gyventojais. Dėkoju. Ir už šį pristatymą laiško, kurį mums atsintė ponas Nelestebai. Manau, rašte atsispindėjo daug svarbių žinučių, svarbių minčių, ypač turint galvoje Indonezijos vientisumo klausimą. Tai yra vienas svarbesnių dalykų, nagrinėjant su tuo susijusias problemas. Ir toliau mūsų viešne daktarė Antje Erberg. Ji buvo gubernatoriaus um, vienoje provincijoje politinė patarėja, yra parašiusi daktarės disertaciją dėl padėties vakarų papua, taigi yra tikra šio regiono reikalų ekspertė. Tarp 2005-2006 metų per misiją Azijoje ji dalyvavo stebint Helsinkio sustarimo įgyvendinimą tarp Indonezijos vyriausybės ir GAN arba, kitaip tariant, ACE pasipriešinimo judėjimo. Tikriausiai pamenate, kad tam taikos procese ES suvaidino svarbu vaidmenį ir jį pripažino taip pat ir Indonezijos vyriausybė. Taigi suteikiu Jums žodį, ponė daktarė Erberg, dešimt maždaug minučių Jums skiriama, prašom. Thank you, Chair and members of the subcommittee for giving me. Ačiū pirmininkė, ačiū pakomičio nariai, štai kad turiu galimybę pakalbėti apie vakarų papuą. Kalbėsiu štai apie ką. Pirmiausiai apibendrinsiu tai, ką ACP procese išmokome, kuris vyko per pastarosius šešerius metus. Taip pat kalbėsiu apie mm, tai kaip tokia įtaka tai turi vakarų papua. Ir trečia, kalbėsiu apie tai, kad Džakarta neturi politinės valios ar noro pakviesti e, išorinį stebėtoją ar tarpininką. EC procesas prasidėjo pasirašant supratim, supratimo memorandumą Helsinkyje 2005 metais tarp Indonezijos vyriausybės ir e, GM, GAM. Tai buvo sėkmingas dokumentas. Ir nuo tada buvo nustota pažydinėti žmogaus teisės. Kita vertus, šis procesas nepasiekė, kad už buvusias e, žmogaus teisų, paži... už buvusius žmogaus teisų pažeidimus būtų atsiskaityta per žmogaus teisų teismą ar e, teis... tiesos ar susitaikymo komisiją. Kitaip tariant, nedaug buvo pasimokyta iš mm, šio taikos proceso. 15 mėnesių jau e, vykdomas šis procesas buvo prižiūrimas ES misijos ir penkių e, Azijos sąjungos valstybių. ES pakvietė e, Indonezijos vyriausybę dalyvauti šiame procese. Iš septynių tikslų. E, vienas buvo iš e, ginklų, ginklų priežiūra, e, žmogaus teisų padėties priežiūra. Ir baigus šį procesą visos šalis patvirtino, kad AMM sėkmingai įvykdė savo mandatą ir taip pat patvirtino, kad memorandumo nuostatos vis dar turi įvykdyti Indonezijos vyriausybė. Nuo tada praėjo penkeri metai ir kol kas tos nuostatos nėra įgyvendintos. Manau, kad galima išvardyti tokias išmoktas pamokas iš šio taikos proceso. Pirmiausia, Indonezijos vyriausybė labai norėjo įgyveninti šitas nuostatas, ypač tą galima pasakyti apie tuometinį viceprezidentą Juzofą Kalą. Per šešis mėnesius, mm, šešių mėnesių e, dėrybas buvo stengiamasi nacionalinio parlamento įgyvenyti šias nuostatas, ypač laikantis 2006 metų e, e, autonomijos įstatymo. Tuometinis AC gubernatorius EMM pasiekė, kad GAM įgyvendintų memorandumo nuostatas, nors GAM buvo vadovaujama iš, iš užsienio ir buvo trukdoma e, sklandžiai vykdyti e, šias nuostatas. Trečia, dėl tsunamio kilo daug sunkumų įgyvendinant šias nuostatas. Buvo gauta iki ke, kelių milijardų dolerių, jav dolerių e, atstatymui po tsunamio ir po konflikto. Ir tuo metu e, vyriausybinės organizacijos tinkamai nedirbo. Kita e, Helsinki gam. pareiškia, kad nepriklausomi kandidatai ir vietiniai e, vienas politinės partijos turėtų dalyvauti rinkimuose. Nuo 2007-2009 metų e, GAM e, yra vyriausi valdžioje ir dabar biudžetas siekia milijardą dolerių per metus. Dauguma, e, didžioji dalis šių pinigų yra iš vietinių šaltinių ir dabar negalima kaltinti Džakartos, kai buvo kaltinama jinai anksčiau dėl lėto atsivystimosi. E, Penkta. Abi šalis buvo kaltos dėl lėto memorandumo įgyvendinimo. Ir šešta. šis taikos procesas padėjo žengti žingsnius į teisingą, te, teisingą linkmę. Taigi, kokia įtaka e, viso šio proceso e, vakarų papua? Labai svarbu pabrėžti, kad ačia nėra papua ir ačia taikos procesas negali e, būti e, perkeltas tiesiogiai į visą papuą. E, to, toksai požiūris e, būtų nenaudingas. Vakarų e, papua ir atsė skirtumai pirmiausiai turi būti labai gerai išsiaiškinti tam, kad tas sistematinis palyginimas galų gale būtų naudingas vakarų papua. Istorinė prasme labai daug. E, nepastenkinimo buvo išreikšta Indonezijos e, Respublikai. Maždaug 240 e, etninių grupių gyvena vakarų e, Papua, todėl vyksta labai daug vidinių konfliktų. Taigi tie vidiniai konfliktai būtent ir yra pagristi etninių grupių skirtumų. Papua daugiausiai gyvena e, krikščionys, o į tą teritoriją keliasi kiti gyventojai, kurių dauguma yra e, musulmonai. Kai kurie Papua gyventojai bijo, kad Džakarta naudoja islamizacijos procesą kaip, kaip, kaip ginklą kontroliai. Tai daugiausiai džiavaniečiai kurie keliasi tą teritoriją ir sakoma, kad visgi religinė dimensija ten nėra svarbi. Papua politinė padėtis yra daug sudėtingesnė negu ACE padėtis. Tai susiję ir su e, ryšiai su Džakarta, ir su mm, pasipriešinimo judėjimais. E, nuo iki 2006 metų taikos procesas net e, sustiprino mm, ryšių su Džakarta. Pagal 21 e, įstatymą dėl specialios autonomijos Papua provincijai ir 11 įstatymas dėl AC mm, autonomijos iš, iš principo yra labai uh, E, panašus ir jame nustatomi įsipareigojimai e, Džakartai. Galima pasakyti, kad ne visi memorandumo įsipareigojimai buvo perkelti į 11 įstatymą. Kelis kartus buvo reikalaujama peržiūrėti šį įstatymą ir pritaikyti memorandumo nuostatoms tačiau dar neaišku, kada tai bus padaryta. Kita vertus, papua gyventojai netaip aktyviai prašė peržiūrėti e, šį dokumentą. Visgi tarp papua gyventojų yra dėlis nepasitenkinimas dabartiniu autonomijos įstatymu tačiau jie dar labiau nepatenkinti tuo, kaip Džakarta šitą įstatymą įgyvendina. Nuo 2006 metų gruodžio Indonezijos vyriausybė stengiasi dirbti šitą kryptimį. Dėk dėkojame ES už jūsų darbą, bet nuo šiol mes, jūs mums nebereikalingi, mes galime patys spręsti savo problemas. Akivaizdu, kad Džakarta nenori išornio stebėtojo ar tarpininko. Indonezijos vyriausybė jau seniai prieštarauja bet kokiam išorniui įsikišimui. Indonezijos vyriausybė yra įsitikinusi, kad yra mm, pajėgi pati tvarkytis ir gyventi visus, visas nuostatas. Man atrodo, kad Indonezijos vyriausybė pervertina savo e, galimybės, nes buvo labai skaudu stebėti, kad e, Indonezijos vyriausybė nesugebėjo nie kartą sušaukti visų šalių prie vieno stalo. E, Taigi, siūlyčiau negaišti laiko lobizmo ES, jungtinėse tautose ir reikėtų vaidinti tokį vaidmenį, kai, kokį suvaidino IMM. Prieš AMM du kartus nepasiteisino taikos procesai. Taip tikriausiai buvo todėl kad ES visgi turi didesnį, polit, didesnį politinį svorį. AMM pradėjo taikos procesą pačiu laiku, bet neturėjo pakankamai galimybių išspręsti visas čia politinės, socialinės problemas. Nes nuo šio, nes Džakarta turi imtis didesnio vaidmens nuo šiol ir ateityje. Manau, kad Vespapua ir Džakartos susitikimai turėtų būti rengiami pagal Papua taikos konferencijos Liepos mėnesį vykusios darbo atvarkę. Prezid Taip pat siūlyčiau, kad prezidentas paleistų e, politinius kalinius, tai būtų geros valios e, ženklas. Vyriausybė kalbėjo maždaug vienu balsu per taikos procesą. Nors buvo sukurtas papua ir vakarų papua e, vystimo planas. Bet visgi SBI kalbėjo prieštaringais balsais. Deja, Indonezijos vyriausybė panašu, kad nepa, nepakankamai pasimokė iš atsi taikos proceso. Nors atsi gyventojai dabar jaučia mažiau smurto, e, mažiau karinės ir policijos jėgos, bet vis tiek ataskaitos iš, iš vakarų papuo rodo, kad, kad, e, kad į, į karinės pajėgos ir toliau prižiūri šią teritoriją. Dauguma papua mano, kad TNE ir Polerį Indonezijos policija yra viena institucija ir jie mano, kad jokių skirtumų tarp šitų dviejų jėgos institucijų nėra. Ačiū, daktarė Herber, už tikrai labai įdomų palyginimą situacijos vakarų papuo atsekai taikos proceso kontekste. Tikrai labai įdomus e, taikaus sprendimo. Tikrai labai įdomios taikaus sprendimo paieškos. Ir dabar ponui Martinis žodis. Is that okay now? Yeah. So, thank you. Um... Norėčiau padėkoti Jums, pirmininkė, už tai, kad Jūs pakvietėte į šitą posėdį. Aš trumpai norėčiau išreikšti išorės veiksmų tarnybos požiūrį į šią problemą, į, į vakarų papuą situaciją ir ES bei Indonezijos klausimus. Išorės veiksmų tarnyba siekia labai atidžiai stebėti situaciją vakarų Papua ir apskritai Papua provincijoje vykstančius e, įvykius. Mes e, taip pat e, palaikome kontaktus su ES delegacija Džakartoje. Praėjusį spalį smurto o, protrukiai e, kainavo gyvybę dešimtims gyventojų ir dėl to ES taip pat išorės veiksmų taryboje išreiškė savo susirūpinimą Džakartoje delegacijoje ir uh, lapkričio 14 susitiko su Indonezijos vyriausybės atstovais Džakartoje. ES mano, kad reikia ištirti tuos žudimus, kuriuos įvykdė saugumo pajėgos ir taip pat e, nubausiu tuos, kurie dalyvavo šioje akcijoje. Norėčiau pabrėžti, kad ES pripažįsta Indonezijos teritorinį vientisumą pagal dabartinės sienas ir taip pat nepritarė separatizmo apraiškoms vakarų papua. Tačiau kita vertus ES yra susirūpinusi dėl įvykių vakarų papua, kadangi ten nesilaikoma žmogaus teisių ir varžoma žodžio laisvė, taip pat susirinkimų teisė ir taip pat naudojamas smurtas negalima paneigti to, ką sakė pranešėjai, kad Indonez, Indonezija pagerino žmogaus teisų padėti šiame regione, tačiau vis dėlto išlyka susirūpinimo dėl to, kad Indonezija ir toliau naudoja žmogaus teisų priemonės nepakankamai būtina užtikrinti, kad Indonezijos vyriausybė visiškai laikytųsi žmogaus teisų. Praėjusių šių metų kovo mėnesį Bruselėje buvo iškeltas klausimas dėl vakarų papua e, kalinamų gyventojų ir taip pat reikalavo, kad būtų e, nuteisti tie e, karo pajėgų atstovai, kurie dalyvavo smurto akcijose. Labai svarbu, kad būtų įgyvendinamas e, specialios autonomijos įstatymas, kuris buvo praeitas prieš dviejus metus. Taip pat reikia užtikrinti tinkamą valdyseną Papua provincijoje. ES taip pat pritarė vėlesniems Indonezijos vyriausybės žingsniams ir papua atstovų siūlymams, kad būtų įsteigtas from Jakarta at uh, the conference with Papua. Kad būtų įsteigtas atitinkamas regionas ir atrodo, kad žingsnių šiame šia kryptimi bus imtasi. Mes matome ir e, e, palankių pokyčių ir matome, kad centrinė vyriausybė yra pasirengusi dialogui. Svarbiausia, kad ji parodė tokią politinę valią. Mes taip pat e, džiaugiamės, kad bus įsteigtas ta nauja struktūra Hajapuda ir Manu Puarė. Mes manome, kad šitie prezidento atstovai šitos struktūros padės užtikrinti žmogaus teisių laikymasi. Aš tikiuosi, kad šitos struktūros padės siekti pažangos. Jums galbūt įdomu sužinoti, kad ES e, yra dalyvauja aktyviai e, įvairiose programuose Mes norime skatinti visuotinį mokymą, tai yra e, dalyvaujame programuose, kurios yra siūlomas įvairiuose regionuose, taip pat e, teikiama pagalba e, kovai su lytiškai plintančiomis lygomis ir taip pat siekiame, kad visuomenėje, vis, pilietinė visuomenėje būtų skleidžiama žmogaus teisų idėja. Mes esame numatę e, klimato kaitos programą, kuriai užtikriname plataus masto finansavimą. Aš dar kartą norėčiau pakartoti, kad ES remia konstruktyvų dialogą tarp Indonezijos vyriausybės ir vakarų Papua ir siekia pažangos e, šioje srityje įsteigus prezidentinės struktūras. Tačiau ES reikalauja, kad diplomatai ir kitos suinteresuotos šalis, taptautinės organizacijos turėtų neribotą prieigą prie šios teritorijos. Kitaip jos negali teikti paramos šiam regionui. Mes taip pat raginame, kad Indonezijos vyriausybė išaiškintų tuos nusikaltimus, kai buvo e, nužudyti vakarų papua gyventojai. Dėkuoju kolegai. Aš mūsų pakomitečio vardu norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems. Ar kolega Edler? Kolegė Edler norėtų pasakyti. Mielai, ponė pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę. Taip pat ačiū nuoširdžiai visiems mūsų svečiams, kurie tikriausiai pateikė bent jau dalį problemų ir klausimų aktualių šioje srityje. Europos parlamento narys ar narė, kaip kad aš, pavyzdžiui, kuri nėra tiesiogiai susijusi su šiuo regionu, aš labiau um, e, domėjausi iki šiol kitais regionais, galėjo suprasti, aišku, ne viską, nes dalykų yra labai daug ir jūs negalėjote visko pateikti, bet kita vertus, kaip Vokietijos, Europos, kaip Europos parlamento nariai iš Vokietijos, galiu pasakyti, kad bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis, be kitakos um, bažnyčiomis ir kitomis institucijomis ir tuomet gali apmastyti tai, kokius klausimus tokios diskusijos metu norėtum užduoti. Man europinis kontekstas ir EIVT kontekstas labiausiai rūpi. Ką galėtume konkrečiai nuveikti, kad būtų žengiama sparčiau taikos proceso link. Kalbėjome daug apie tarpusavio problemas, apie įvairius raidos procesus ir kaip jūs, mane Korber, sakėte, kyla klausimas, ką galima padaryti, ko negalima padaryti, jūs kaip stebėtoje tą situaciją vertinate. Ir klausimas dar taip pat kyla ir dėl ES ekonomikos, kaip mūsų ūkis žvelgia į, šią, į šį regioną, juk tai yra įvairiomis prasmėmis turtinga šalis ir Aišku, negalime forsuoti tų ekonominių aspektų. Galbūt galėsite atsakyti man ir į šį klausimą. Bet kaip europiečiai turėtumėm apie tai klausti. Taip pat apie žmogaus teisų padėtį per praėjusias tris savaitės sakėte. Trys žmonės žuvo mano uh, šaltiniai, e, krikščioniškos institucijos teigia, kad yra apie 40 aukų. Tad kaip galima būtų dirbti toliau, atsižvelgiant į vietos e, žmonės, kurie dauguma yra krikščionys, nepaisant to, kad Indonezijoje šiaip jau vyrauja kitos religijos ar kita religija, tad ką mes galime nuveikti, kad galėtumėm įnešti savo indėlį į šios problemos sprendimą, kad suteiktume žmonėms viltiems, vilties ir atsakingiems šalyje asmenims parodytume, kokie keliai galėtų būti pasirenkami. Be abejo, kad reikia dar žengti tuos žingsnius pirmin. Nežinau, ar galime imti pavyzdžių arabų šalis, nes dabartinė padėtis yra tikrai sudėtinga, nėra paprasta, bet manau, kad dar nėra pakankamai aišku, kokį poveikį tie susirėmimai salų valstybėje turi socialiniai plotmiai, tai yra galvojant apie konkrečiai žmonės, aišku, ir ekonomika su to susijusi, bet kaip tai daro poveikį vietos žmonėms, kokia yra dabartinė situacija, jeigu yra sakoma neseniai 40 asmenų, 40 daugiausiai krikščionių žuvo, ką galime padaryti. Man susidarė įspūdis, kad norėjote pasakyti, jog tų galimybių, ką nors nuveikti, yra nedaug. Ar taip? Toks klausimas būtų EIVT atstovui. Dėkoju. Ir iš karto suteiksiu žodį EIVT atstovui tame dar sėki. O taip pat leisiu pasisakyti ir Indonezijos ambasadoriai, ponui Hajarvaraf Agrozeno kuris galės gal sureaguoti į tai, kas čia buvo minėta. Manau, pagrindinė ES problema yra štai kokia - tai prieiga prie vakarų papuo regiono. Aišku, tai susiję ir su nevyriausybinėmis organizacijomis ir taip pat su kitomis, kurios norėtų susidaryti vaizdą savo akimis žvelgiant, kokia yra ta reali padėtis vakarų papua. Taigi ir mano klausimas būtų, kokios kliūtys egzistuoja tam, kad misija galėtų būti išsiunčiama į šį regioną ir galėtų susidaryti nuomonę ar požiūrį tai, kas vyksta. Indonezijos prezidentas juk minėjo, kad reikėtų grįžti prie uh, E, dialogo ir ACE procesas tikrai buvo sėkmingas, kodėl nebūtų galima to paties padaryti ir vakarų papuo, ieškoti to taikaus sprendimo. Be abejo, suprantame, kad skirtumai yra, kad skirtumų yra ir ponia Korber mūsų viešinė tą minėjo. Yra pavyzdžiui skirtingų tikėjimų klausimas ir tai yra labai svarbus aspektas, veiksnys nes tai neretai sukelia įvairias emocijas, priešiškumą dėl skirtingo, skirtingos religinės priklausomybės. Taip pat kalba sukas ir apie baudžiamumą tų asmenų, kurie šioje srityje yra padarę nusižengimų galiu iškart pasidalyti ir savo patirtimi iš Lenkijos. Galiu pasakyti, kad tikrai labai svarbu kalbėtis apie istorinius įvykius, nes tai turi reikšmės ir dabarčiai arba ateičiai. Nesvarbu, kad praėjo nuo įvairių įvykių 20 metų, bet vis dar yra nagrinėjami kai kurie, yra nagrinėjamas kai kurios bylos teismuose su tuo susijusios ir Lenkijoje bandome kiek įmanoma teisingiau žvelgti į istoriją. Ir manau, kad tai yra būtina daryti, norint visoms susijusioms pusėms viena kitą suprasti. Be abejo, yra viena pusė, kuri, kuri siekia autonomijos, bet kita vertus yra ir realinė politika, realūs politiniai veiksmai ir to taip pat negalima pamiršti. Ponas Nelės taip pat paminėjo, kad Indonezijos vientisumas yra labai svarbus dalykas. Ir tai yra žinia, kurią turėtumėm išgirsti, žinia, kurią mums siunčia vakarų papua žmonės. Aišku, problema daugias luoksnė, labai aktuali ir tam kontekste taip pat kyla klausimas dėl pabėgėlių. Indonezijoje yra labai daug pabėgėlių iš vakarų papua, čia nelegaliai gyvenančių, bet tuo pat metu negalinčių savo statuso legalizuoti, teisinti. Bent jau tokią informaciją turime čia Europoje. Tam reikalingi tam tikri finansai, reikia skirti finansinių išteklių šiam klausimui spręsti, tam statuso įteis, įteisinimo klausimui spręsti. Yra kalbama apie kelius tūkstančius eurų Ir tokią problemą taip pat būtinai reikia spręsti. Dabar suteiksiu žodį vėl ponui Martinės Varkas, kad atsakytumėte į um, mūsų kolegės klausimus. Um, much, Mr. Chairman. Um... Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų buvo iškelti keli klausimai, kuriuos galėčiau atsakyti. Reikėtų ilgai atsakyti, mm, ilgai pasakoti, kad atsakytumėm iki galo. Uh, kaip sakėte, yra įvairiausių pusių, dėl kurių vakarų papua padėtis yra iš tikrųjų labai sudėtinga, daugelypė. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes, Europos Sąjunga, pirmiausia stengiamės spręsti žmogaus teisų pažeidimus ir su tuo susijusias problemas. Manome, kad žmogaus teisų dialogas su Indonezija, kuris buvo pradėtas prieš keletą metų, yra labai svarbi priemonė, leidžianti abiem pusėm susėsti prie stalo ir kalbėtis atvirai apie tos klausimus, kurie yra opiausi. Norėčiau pabrėžti tai, kokia šita priemonė yra svarbi ir naudinga, ypač turint galvoje žmogaus teisų pažeidimų sprendimą e, Papua ir vakarų Papua. Geros valdysenos problema irgi egzistuoja, ją taip pat stengiamės spręsti, jinai yra labai svarbi. Stengiamės kelti šitą klausimą per keletą bendradarbiajimo programų su Indonezija tas, tas programas įtraukiama visa šalis, taip pat ir vakarų papua ir papua. Kaip sakiau, mes aktyviai remiame dialogą ir iš Džakartos pusės pa, e, išreikštą norą e, bendradarbiauti, užmėgsti dialogą su tarp centrinės valdžios ir vakarų papuo atstovais. Uh, Kaip kolegas sakė, mes žinome, kad yra daug nepasitikėjimo iš abiejų pusių. Bet norėtumėm dar kartą pabrėžti, koks svarbus tas dialogas ir kaip svarbu, kad ES e, remtų papu atstovų ir Džakartos dialogą. Taip pat reikia pasakyti, kad tai yra vidinis politinis klausimas, bet teisingai mane supraskite mes tarptautinėje e, bendryjoje stengiamės kiek galėdami e, skatinti gerą valdyseną Indonezijoje. Mes, esame, mes randame puikių e, partnerių, taip pat ir iš Indonezijos vyriausybės pusės. Kalbant apie religinės mažumas, Šitas klausimas buvo iškeltas iš parlamentarų pusės. Šio klausimo mes irgi dirbame su Indonezija. Mes inicijavome keletą dialogų prieš kelias savaitės. Paskutinis vyko Džakartoje, kur buvo kalbama apie tai, kad reikia vengti diskriminacijos dėl religinių įsitikinimų. Tai buvo pagrindinė šio dialogo tema. Taigi šie klausimai yra keliami ir per žmogaus teisų dialogą ir visais, visomis progomis. Taigi tiek iš mano pusės ačiū. Dziękuję bardzo e, panu. Dėkuoju kolegai Martinės Vargas. Dabar norėčiau suteikti žodį ambasadoriui. Prašyčiau kalbėti kuo trumpiau. Aš dėkoju už galimybę kalbėti šiuo svarbiu klausimu šiame posėdėje. Man nelengva kalbėti apie labai sudėtingus klausimus, turint labai nedaug laiko. Tačiau aš norėčiau paminėti tris dalykus, kurie labai svarbus sprendžiant šitą vakarų papuo klausimą. Visų pirma, reikia atsižvelgti į istorinį faktą, kad po mūsų, mūsų nepriklausomybės 45-ais of... buvo pareikalauti palikti Indoneziją. Pagal traptautinę teisę naujos valstybės po deko kolonizacijos e, režimo turėtų imtis e, dekolonizacijos politikos. Niderlandų konstitucijoje yra pateiktas Indonezijos e, apibrėžimas ir mes nematome nu, priežasties, kodėl Niderlandai ir todėl atsisako palikti Indoneziją šito principu, šito principu reikėtų laikytis, kadangi nepriklausomybės e, pasikimo metu turi būti išsaugotos šios kolonijos teritorijos sienos. Be to, reikėtų prisiminti mūsų istoriją ir prisiminti, kad mes gyvenome koloninės priespados situacijoje. 65-67 metais E, vyravo autorikra, autor, autokratinis, autoritarinis režimas ir buvo um, vykdoma griežta žiniasklaidos kontrolė. Ir aš manyčiau, to nereikėtų pamiršti, kalbame apie papua klausimus. Trečias dalykas - Papua ir demokratinė Indonezija. Buvo priimtas ypatingas įstatymas 2001 metais dėl papua suteikimo specialios teritorijos statuso. Taigi šiame specialiame įstatymė yra sakoma, kad papua regioninė vyriausybė turi ypatingas galės valdyti išskyrus tokius klausimus kaip užsienio politika ir finansų politika. Tik tai gynybą. Prieš tai savaitės vakarų papua įvyko vietos rinkimai ir buvo 2000. Regional Parliament as well as the Papua's People Assembly. No other regional government. 2000 vietos valdžios e, struktūrų vietų buvo užimta po šių rinkimų. Be to, vyriausybė buvo pateikusi tinkamą pasiūlymą dėl uh, teritorijos valdymo, kalbant apie finansus. 80 procentų gaunamų pajamų lieka uh, šitai teritorijai, bet to 70 procentų pajamų iš dujų ir naftos gamybos lieka šiam regionui. Taip pat ir Ačia gauna tiek pat e, pajamų, o kitos teritorijos gali tenkintis tik tai 15 procentų pajamų iš dujų ir naftos. Ir taip pat pajamų iš mokesčių 90 procentų lieka vakarų papua. 5 trilijonai rupijų. 2002 metais buvo, o 2008 metais patrigubėjo šitas skaičius ir dabar sudaro 6,1 milijardą e, dolerių. Tai reiškia, kad BVP gyventojai 2008 metais sudarė 7 tūkstančius dolerių, 13 kartų daugiau negu Estimorija arba Indijoje. Šiandien mūsų pajamos sudaro 20 trilijonų rupijų, tai yra 2,2 milijardai dolerių ir 4,4 milijonai dolerių. 2019 metais. Taigi pagrindinis mūsų šito regiono iššūkis yra gauti ne papildomų išteklių, bet tiesiog apdairiai juos naudoti. Papua ir vakarų Papua tolesnė raida priklauso nuo tų regionų gyventojų. Norėčiau priminti keletą klau... aspektų susijusių su atskaitomybė. 21 apygardoje yra pateikti atsiskaitimo e, e, pranešimai arba ataskaitos, kuriuose atsispindi ir planavo nuostato, taip pat siekima užtikrinti šitų ataskaitų skaidrumą. Labai svarbu, kad vietos valdžios institucijos užtikrintų tą reikalaujamą skaidrumą. Centrinė vyriausybė taip pat priėmė priemonė skatinti vakarų papuo ekonominį vystimąsi, buvo priimta atitinkama programa 2007 metais ir mes priimame papildomas gairias 2011 metais. Yra įkurta atitinkama struktūra, Baban Belmono vadovauja šiai struktūrai, kuris yra buvęs ačiū stebėjimo uh, misijoje e, misijos vadovas ir daktaras Farid Musein taip pat yra atsakingas už ačiū klausimus. Mes, Indonezijos vyriausybė, taip pat pasisakome už dialogą siekdami išspręsti taikingai visas problemas. A very interesting article here I would like to share with you. Žiniasklaidoje pasirodė praėjusią savaitę įdomus pranešimas, kuriame yra sakoma, kad Indonezijos e, prezidento iniciatyva buvo parotas labai geras ženklas, gera valia spręsti problemas taikingai. Tarptautinė bendruomenė taip pat galėtų įnešti savo indėlį, taip pat ES, su kuria esame pasirašę atitinkamą bendradarbiavimo susitarimą. Ir pagal šitą susitarimą yra numatyti užtikrinti dialogo žmogaus teisų klausimais, taip pat stiprinti tą vietos dialogą, kurios siekia Indonezijos vyriausybė. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tautinių mažumų klausimą. Iš tikrųjų, dauguma gyventojų Indonezijoje yra musulmonai. Tačiau kai kur, kai kuriuose regionuose musulmonai yra mažumos tautybė. Kai kur yra 80 procentų musulmonų arba priešingai 20 procentų musulmonų. Pavyzdžiui, Balija arba Šiaurės Sumatroje dauguma yra krikščionių, o Papua musulmonai sudaro tik 20 tai procentų, 80 procentų yra nemusulmonai. Taigi kai kuriuose Indonezijos teritorijose šitas santykis yra labai skirtingas, todėl labai sudėtingu kalbėti apie religinius santykius Indonezijos teritorijoje. Todėl aš pritariu kolega iš išorės veiksmų tarnybos, kuris manė, kad Indonezijoje reikia toliau bendradarbiauti su ES, su pirmininkaujančia Lenkija siekiant e, užtikrinti tą vidaus dialogą. Tačiau kalbant apie papuą problemas, reikėtų pasakyti, kad vyriausybė puikiai supranta, ką reikia nuveikti. Mes žinome, kad buvo padaryta, e, palikta daug spragų praeitėje ir mes žinome, kad Indonezijos ateitis yra sėtina su vidaus dialogu. Dziękuję bardzo panu ambasadorowi. Chciałbym zaprosić naszych gości. Dėkoju ambasadoriui ir dabar paprašysiu svečių dar tarti žodį. Po porą minučių jums skirsime baigiamosiams pastaboms. Pone Barbara. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai pakomentuosiu kelis iškeltus klausimus. Buvo kalbama apie specialią autonomiją, specialią teritoriją. Manau, kad toksai statusas nepasiteisino ir dėl to, kad buvo e, sprendžiama ne politinė, o ekonominė problema. Tas įstatymas dėl autonomijos, kuris buvo paminėtas, e, jame numatyta e, liaudės tarybos subūrimas ir, ir panašių organų subūrimas tarybai buvo kliūdoma dirbti ir jinai dirbo neefektyviai, o tai, kas buvo e, nuostatai susijęs su e, taikos procesu ir žmogaus teisų teismu, nebuvo įgyvendinami tinkamai. Taigi, manau, kad naujas iniciatyvos, kuriomis e, stengiamas įspręsti problemas, turėtų pirmiausiai susitelkti su tom problemom kaip su politinėm problemom, su žmogaus teisų problemom, kurios buvo apibūdintos. Taip pat buvo kalbama apie migraciją ir mm, papuo gyventojų marginalizaciją. Į tai reikia atsižvelgti. Uh, parlamentarė kalbėjo apie tai, kad padėtis yra neiški. Pirmininkas komentavo, kad apie problemą, prieimo problem, prieigos problemą, manau, kad tai yra labai svarbu, labai svarbu, kad pakomitečio ar kito Europos parlamento, Europos parlamento uh, E, komiteto atstovai galėtų įstraukti šitą procesą, tai būtų labai naudinga. Uh, Ačiū, ponia Barbara. Pone Kolmer. Ambasadorių norėčiau pabrėžti tą, ką sakė mano kolega. Kaip puikiai žinote, tiesos ir susitaikymo komitetas negali dirbti nei vakarų papuaniai ačiū, nes atitinkamas įstatymas nacionaliniu lygmeniu jau šešis mėnesius yra vilkinamas, ponė. Nėra net projekto dar paruošto. Kalbant apie specialios autonomijos įstatymą, šiaip E, pirmais metais Papua ir e, šeštais metais Ačia. Šie įstatymai irgi negali būti įgyvendinami iki galo, nes komiteto darbui Ačia ir vakarų e, Papua, jo nu, darbo nuostatos bus nusakytos tik tai nacionalinėme įstatyme. Kol kas čia galima, jie gali dirbti tik tai mm, finansiniais klausimais burdami e, susitaikymo komitetą. Taigi norėčiau paskatinti Indonezijos e, vyriausybę, kad priminti, kad jau prieš šešerius metus turėjote įgyvendinti savo pačių įstatymų reikalavimus. Dar vienas dalykas, kaip supratau, manau, visi pasisakome už tai ir pritarėme tam, kad dialogas yra labai svarbus ir jūsų prezidentas tai pareiškė. Mes labai džiaugiamės konstruktyviu bendravimu, bendradarbiavimu. Tačiau į šią, į šią struktūrą yra paskirti skirtingi e, skirtingi atstovai, kurie dirba visiškai skirtingomis kryptimis ir jų skirtingi požiūriai būtent ir prisideda be visų kitų priežasčių prie to, kad nebuvo padaryta pažangos sukuriant e, šią struktūrą, jau nekalbant apie tai, kad jinai turėtų dirbti tinkamai, o tokio, tokių rezultatų nematome. Ačiū, ponia Korman. užtėsėme diskusiją 15 minučių ilgiau negu kad buvo numatyta. Tai rodo, koks svarbus yra vakarų papuo regiono klausimas ir manau, kad dar per šią kadenciją tikrai bus progo apie tai kalbėti. Suprantu, kad tema labai sudėtinga ir labai sudėtinga spręsti problemas, kurių šaknis lypi praeitie, kaip ir teisingai buvo pasakyta. Ir kai kurie dalykai buvo išspręsti taip, kad netenkina kai kurių grupių Indonezijos piliečių, bet tikimės, kad ateityje taip pat ir vakarų papuo žmonės galės džiaugtis taikiu taikos procesu. Dabar sveikinuosi su atstovais ir svečiais atvykusiais dėl kito klausimo, bet pirmiausia, padėkosiu ponui Barber ir poniai Korber už dalyvavimą mūsų posėdėje. Ačiū taip pat ir Indonezijos ambasadoriui. O dabar pereisime prie apsikeitimo nuomonėmis su EIVT dėl žmogaus teisų patėties Birmoje. Nuo gegužės mėnesio, kai praėjusį sykį apie tai kalbėjome, įvyko kai kurių reikšmingų pos, pokyčių šioje E, šalyje, tad verta dar kartą nuodugniau ją pasigilinti. Taip pat ketiname išklausyti ir pranešimą šiuo klausimu, bet panašu, kad ponia Anksanksuki turės galimybę kandidatuoti per kitus rinkimus. Ko gero pamenate, kad 1990 metais jos partija NLD rinkimus laimėjo, bet e, generolų hunta to nepripažino. Bet tikriausiai dabar jau pamažėlė yra daromos vyriausybės kai kurios reformos. E, Hillary Clinton buvo nuvykusi į Birmą ir tai buvo pirmasis toks vizitas per 50 pastarųjų metų. Ir buvo patvirtintas ketinimas nuo 2014 metų vadovauti ASEAN konferencijai tą pareiškimą padarė atitinkamas regiono politinis blokas. Taip pat tikimasi, kad bus paleista nemažai politinių kalinių. Dabar pasižiūrėsime video žinutę, kurią mums siunčia ponia Angsang Suky. Tai yra trumpa kalba kurią jį pasakė Sakarovo premijos teikimo ceremonijos metu. Jis sakė, kad Sakarovo premija yra labai reikšminga, jį supranta kaip um, atlygį visiems tiems, kas uh, kovojo už žmogaus teisės Birmoje ir dabar suteiksime žodį poniai Aung San Suu Kyi. I'm grateful for this opportunity to send a message, however brief, to the European Parliament on this occasion Norėčiau kreiptis į Jūs labai svarbių klausimų. Žmogaus teisės yra labai svarbios tiems, kurie siekia demokratijos Birmoje, kadangi ten žmogaus teisų padėtis yra labai sudėtinga. Europos parlamentas padėjo mums įveikti mūsų kliūtis jūsų parama ir jūsų supratimas padėjo mums tuo metu, kai mes patyrėme didžiulį spaudimą ir mes niekada nebūtume pasistumėję priekį. Tačiau mūsų viltys niekada uh, neišblėsų ir labai svarbu pasakyti, kad Zaharvo premija buvo uh, paskirta man tuo metu, kai mes, kovotojai už demokratiją Birmoje, iš tikrųjų susidūrėme su didžiulėmis problemomis. Tada atrodė, tarsi pasaulis mus užmiršo, atrodė, kad mes esam palikti vieni kovoti su savo problemomis. Tačiau Sakarovo premija, kuri buvo man paskirta, ne kaip asmeniui, bet ir visiems, kurie uh, patiria žmogaus teisų pažinimus Birmoje, parodė, kad mes nesame vieniši. Tai priminė mums, kad mes nesame vieniši ir nesame pamiršti. Aš dar kartą norėčiau pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi tuo, kad Europos parlamentas leido mums išsaugoti viltį ir aš laukiu tos dienos, kai mes galėsime vėl būti arti vieno kitų, kaip draugai, kaip sąjungininkai, kovodami už geresnį, laimingesnį pasaulį. Możemy powiedzieć, że dziękujemy e, laureatce Nagrody Sacharovo. Ačiū. Pone Aung San Suu Kyi, manau, galime padėkoti jai už tai, kad ji šitiek metų tokiamis sudėtingomis sąlygomis, arešto sąlygomis neišdavė savo tikslų. Ir tai lėmė, kad situacija Birmoje taip smarkiai pasitaisė. Pirmasis žingsnis žengtas, tai rodo, kad e, pagerėjimas yra įmanomas ir mūsų e, kukli Sakarovo premija taip pat gali prie tų kaitos procesų prisidėti. Matote, kaip Aung San Suu Kyi kukliai kalba, ji neprima premijos vien tik savo, mano, kad tai yra įvertinimas visiems žmonėms, kurie kovojo už pasikeitimus Birmoje. Dabar suteiksiu žodį EIVT atsto, atstovui ponui Šemaskiai. Mr. Gillespie. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, Ačiū pirmininkė. pirmąją praeitą lapkritį vyko rinkimai ir jie tikrai nebuvo nei teisingi, nei laisvi. Labai daug buvo lūkesčių, bet buvome nuvilti, nusivylę. Per porą mėnesių tai gan stipriai pasikeitė. prezidento kalba balandžio mėnesį buvo svarbus taškas. Kalbėdamas jis nubrėžė svarbius tikslus. Minėjo įvairiausias reformas, taip pat ekonominę reformą, taip pat kalbėjo apie žmogaus teisų apsaugą, kovą su korupcija, kalbėjo apie opozicijos partijas, jų veiklą, apie etninės grupės. Taip pat buvo tuo metu sakoma, kad tikriausiai prezidentas paminėjo šitus klausimus tik tai šiaip, bet įsigilinusiu jo kalbą matyti, kad tie teiginiai buvo apgalvoti, jie iš kažkur kilo. Ir per tą laiką e, įvyko įvairiausių pasikeitimų teigiama kryptimi. Žinoma, įvyko įvairiausi susitikimai su vyriausybė, su prezidentu. Ir buvo kalbama tais, tais klausimais, kurie mm, kildavo anksčiau, pavyzdžiui, dėl 2008 metų e, konstitucijos pripažinimo. Ir dėl, dėl rinkimų kartu su kitomis opozicijos partijomis. E, be šitų pasikeitimų taip pat vyko ir labai įdomių dalykų parlamente. Buvo mm, sulomi nauji įstatymo projektai. Vienas iš pirmųjų įstatymų pasirašyto prezidento buvo įstatymas e, leidžiantis steigti mm, profsąjungas, taip pat uždraudžiantis e, išnaudojamą darbą. Prezidentas nori dirbti su etninėmis grupėmis ir ieškoti taikių sprendimų. Jau yra šiokių tokių pasisekimų šiandien e, teritorijoje, regione, bet dar reikia daug ką nuveikti tam, kad būtų suvaldytas ginkluotas konfliktas tam tikrose regionuose. Bet iš tikrųjų e, šita darbo atvarkė tikrai daug naudingesnė etninių konfliktų sprendimui. Taigi visi šitie pasiekimai yra teigiami ir kągi mes apie tai galvojame. Iš tikrųjų, mes net nesitikėjome tokios pažangos, visi nusiteikia optimistiškai, visgi kyla tam tikrų klausimų apie šitų pasikeitimų kokybę ir tvarumą. Kai kalbu apie kokybę, tikrai nes nenoriu sumenkinti to, kas ten vyksta. Tiesiog iškeliu keletą klausimų. Peržiūrime įstatymus ir manome, kad įstatymai yra tikrai neblogi, ypač dėl profsąjungų kūrimo tikrai atitinka visus tarptautinius standartus. Kita vertus, ekonominės, kai kurios ekonominės reformos yra sutelktos į kaimo teritorijų reformas mikrofinansus, uh, ūkininkams galbūt reikėtų daugiau dėmesio kreipti į žemės dalybas, į teisę į žemę, bet manau, kad tai dar bus ateityje. Verslo sektoriaus reformos irgi gal yra neišsamios, bet yra suprantama e, gerai, kad jau pradėjo vykti šios reformos ir tikimės, kad tolimesni veiksmai seks po dabartinių veiksmų. Visa naujoji sistema pagal 2008 konstituciją, tai yra naujoji regioninių parlamentų sistema, buvo sukurta karinės vyriausybės, kuri paliko valdžią. Mes tikėjomės, kad taip bus įvykdytas kontroliuojamas pereimas į demokratiją. Ir tai dėl to e, reformos buvo šiek tiek ribotos. Ir vėlgi matomės e, tam tikrą įtampą e, vyriausybėje dėl reformų mm, vykdymo greičio ar tempo. Reikėtų kalbėti apie, apie tuos, apie tai, kad vieni galbūt norėtų pagreitinti reformas, o kiti tiesiog nori pasinaudoti tomis reformomis ir per daug neskubėti. Taigi vyriausybė yra tam tikros įtampos ir, ir matome, kad ateinančiais metais reformos vyks tam tikrų greičių. Realistiškai žiūrint į padėtį, manome, kad galima tikėtis, jog per ateinančius metus toliau vyks reforma, tik tai neaišku, kiek jinai bus tvari pirmiausia, vienas svarbiausnių dalykų yra kal, e, politinių karinių paleidimas į laisvę. Nėra tikslu, aiški, aiškus tikslus jų skaičius - 700 pagal tam, tik, e, pagal tam tikrus paskaičiavimus. Manome, kad visgi skaičius yra didesnis, net iki 2000 yra skaičiuota, manome, kad šitas skaičiavimas yra per didelis. E, galbūt kažkur 1200, e, dabar 300 kalinių buvo iš, paleista į laisvę ir tikimės, kad ateinančių laikų bus išleista daug daugiau. Taip pat e, vyks naujo, nauji rinkimai, tikimės, kad jie bus. E, daug skaidresni ir laisvesni nei 2010 m. lapkritį. Prezidentas sakė, kad tai yra pagrindinis jo tikslas. Tikėkime, kad visos opozicijos partijos, taip pat ir LND, turės galimybę kandidatuoti. Ir paskutinis dalykas, kurio tikimės per ateinančius pusę metų, tai būtent dialogas tarp, SS, tarp vyriausybės ir ASSK, taip pat ir tarp visų politinių partijų, taip pat ir tarp opozicijos partijų. Žinome, kad parlamentarai iš valdančios partijos ir opozicijos atstovai jau bendradarbiauja, jau yra pradėję dialogą. Tikimės, kad tas dialogas bus labiau konstruktyvesnis ir susitelkęs E, ties ateities, šalies ateities temomis. Iš tikrųjų buvo padaryta labai didelė pažanga, bet mes norėtumėm dar šitą pamatyti tam, kad galėtumėm pasakyti, kad reforma yra tikrai kokybiška, kad tikrai jinai yra reikšminga ir ir kad mes jau turėtumėm pateikti reikšmingą atsaką. Mes peržvelgėme savo politiką šios šalies atžvilgių, mes toliau vykdome analizę šios politikos, maždaug dar mėnesį užtruksime. Jeigu mes visgi pateiksime atsaką, tai mūsų atsakas turėtų būti apgalvotas, e, turėtumėm įvertinti visus pasikeitimus, taip pat ir tuos, kurių mes dar tikimės ateinančiais mėnesiais. Dar vienas dalykas, kuris mus kelia nerima, yra tai, ką vyriausybė e, daro kurdama žmogaus teisų instituciją, žmogaus teisų priežiūros instituciją. Tai ir kiek ta institucija turės galimybių įgyvendinti savo įsipareigojimus, taip pat kiek galės nusibriežti politiką ir ją įgyvendinti. Taip pat regioninių parlamentų kompetencijos apibrėžimas ir kaip regioniniai parlamentai bendradarbiaus su e, centrinė valdžia. Taigi mums tai kelia e, nerima, manome, kad tai yra svarbiausi klausimai, kuriuos reikia spręsti. Titiname politinius kontaktus, siunčiame žinę, kad mes teigiamai vertiname pasikeitimus, siunčiame žinę apie tai, kokiu pasikeitimu tikimės. Ir tik, e, tikimės, kad e, progresyviai mes po truputėlį pradėsime bendradarbiauti. Pirmiausia, galbūt techninius pasiūlymus pateiksime dėl ekonominio vystimosi. E, taip pat tikimės, kad ir Pasaulio bankas ir Valtos fondas pradės dalyvauti šiuose procesuose. Taigi, pažanga yra teigiama, bet dar yra e, ką nuveikti tam, kad matytumėm, jog tai yra tikra, e, tikri pasikeitimai ir mes rengiamės uh, nusiųsti tinkamą atsaką į šias reformas. Ačiū. Gillespie, chciałbym teraz zaprosić. Ačiū, ponui Gillespie. Dabar pakviesiu pasisakyti ponę Golet, Euroburma atstovę. Dėkoju. Noriu pasakyti, kad mūsų vykdomasis direktorius, ponas Langlai, norėjo uh, dalyvauti šiame posėdėje kartu su jumis, bet dėja negalėjo, tad e, dėl to labai apgailestauja ir aš e, jums e, perduosiu tai, ką jis norėjo pasakyti. Nors aš didžiąją dalį savo profesinio gyvenimo stebėjau įvykius Birmoje, neseniai tik tai grįžau iš savo pirmojo vizito apie 50 metų. Aš buvau ištremtas 1962 e, metais, dar būdamas berniukas. Ir po to, kai prezidentas Anseinas leido man grįžti, aš būtinai norėjau apsilankyti šalyje ir pasižiūrėti, kaip jie atrodo, kaip pasikeitė nuo to laiko, kai buvau vaikas. Taip pat susitikau lankydamasis su vyriausybės atstovais, su NLD atstovais, su visais, su visais kovotojais už demokratiją. Pastebėjau, kad šalis yra atviresnė ir optimistiškiau žmonės nusiteikia, negu kad galvojau. E, mačiau e, mažiau baimės žmonių akise. Be abejo, skeptiškai buvo vertinami e, naujai rinkimai iki pat Liepos mėnesio šių metų ir aš taip pat laikiausi skeptiškos nuomonės ir po to, kai prezidentas pasakė savo inauguracinę kalbą kovo mėnesį ir pristatė naująją darbo tvarkę, Tačiau pasirodė, kad staiga rūpiučio mėnesį viskas iš tiesų pajudėjo iš mirties taško ir prezidentas susitiko su Aung San Suu Kyi, jį teigiamai um, sutiko, pasveikino ir jai buvo leista grįžti į politinę areną. Prezidentas peržiūrėjo um, sprendimą, e, kuris buvo anksčiau priimtas dėl Mytson um, užtvangos, taip pat um, buvo atskleisti kai kurių parlamentinių debatų uh, protokolai ir pradėtos um, diskutuoti tokios temos kaip e, proceso, taikos procesas, nacionalinis susitaikymas, amnestijos pritaikymas ir visos kitos. E, buvo suformuota žmogaus teisų komisija, taip pat išleistas naujas darbo įstatymas, e, išleisti iš, paleisti iš paleimo kai kurie politiniai um, kaliniai. Leista buvo taip pat NLD partijai registruotis rinkimus ir ji tą ir nusprendė padaryti bei kandidatuoti e, rinkimuose 2015 metais. Aung San Suu Kyi sakė, jog ketina tapti kandidate per rinkimus tais metais. Negaliu kalbėti už paprastai linį žmogų iš gatvės, bet man atrodo, kad e, žmonės iš tiesų ėmė tikėti tuo, kas vyksta, kad tai yra realu. Tiek Birmos žmonės, tiek tarptautinė bendruomenė vis dar um, žvelgia kaip į, vien, į etninius dalykus kaip į vieną svarbiausių problemų. E, be abejo, e, kad demokratija kaip tik pasitarnau šios problemos sprendimui, nors žmonės galbūt mano e, kitaip. Mm, Birma prarado savo laisvę ir demokratiją dėl to, kad generolas Nevin nesutiko su tuo, kaip demokratiškai išrinkta vyriausybė siekia spręsti šią problemą, keisdama konstituciją. Karinė vyriausybė tikrai niekuomet neleistų visiškai demokratijai įsigalėti Birmoje nebent etniniai klausimai būtų mm, išspręsti galutinai. 2008 metais išleista konstitucija galėtų būti panaudota ir tai galbūt yra e, vienintelis kelias spręsti problemą išplečiant mandatą, kuris buvo suteiktas dar 1948 metais. Žmonės, su kuriais susitikau, e, kalbėjo apie tai, jog e, nepasitikė vis, vyriausybės atstovais e, biurokratija, nes senas, senasis aparatas vis dar um, valdomas pagal senas taisyklės. Tad ką gali tarptautinė bendruomenė, be kita ko ir jūs, tarptautiniai parlamentarai, pa, parlamentarai, padaryti dėl Birmos? Galima vis labiau um, skatinti vykdyti demokratinius procesus, turėtumėm skatinti prezidentą mm, atsisakyti pagal dabartinę konstituciją jam numatytų e, teisių, paverčiančių, jų, paverčiančių jį kariniu diktatoriumi. Turėtumėm raginti išrinktus politikus e, veikti atskaitingai e, juos rinkusiems žmonėms. Jeigu norime uh, stabilios demokratijos, tai ir politinės partijos turi veikti pagal demokratinius principus. Turėtumėm stengtis pagelbėti partijoms um, teisėkuros procesuose ir juos įgyvendinant. Taip pat ir tarnautojus reikėtų um, apmokyti, dirbti taip, kaip reikėtų dirbti, norint tarnauti viešuomenės labui. Kitais žodžiais tariant, užuot laukus, kol Birma taps demokratiška prieš mums imantis veiksmų, turėtumėm patys pasinaudoti visomis e, atsiskleidžiančiomis galimybėmis ir visomis, gal, pasinaudoti visomis įmanomomis praktikomis, kad e, Birma e, taptų tikra demokratija su tikra ir patvaria konstitucija ir tai atsitiktų negryžtamai. Uh, Viskas be abejo priklauso taip pat ir nuo kiekvieno žmogaus idealios vizijos apie tai, kas yra demokratija, bet pastebėjus nuodugniau tai, kas vyksta Birmoje, manau, jau dabar galime pasakyti, užtvir, užtikrintai pasakyti, kad reikalai Birmoje keičiasi. Ačiū. Sara Colin. Dėkoju. Ačiū taip pat ir jūsų vadovui, kurio pranešimą mums ką tik perskaitėte jau seniai, kada bebuvome išgirdę, ką nors teigiamo apie Birmą, o dabar štai abu kalbėtojai paskleidė labai daug optimizmo dėl Birmos, dėl to, kas vyksta šiuo metu šioje šalyje. Ir manau, kad pokyčiai yra tikrai teigiami. Dabar svarbiausia yra ir toliau tuos pokyčius skatinti ir juos palaikyti. Birmos ambasadorius taip pat vieši čia pas mus, galbūt norėtumėte jūs pasisakyti dėl šio klausimo? Jeigu nenorite, be abejo, neprivalote pasisakyti. Ponas Timans ir ponas Šeiman Džilespi, gal galėtumėte tuomet apibendrinti tai, ką šiandieną aptarėme. Of... Iš mano patyrimas bendradarbiaujant su Birmos biurokratais tiesiog uh, negali daryti, leisti daryti, neleidžia daryti tokių išvadų, kad jie yra nepaslankus ir taip toliau. Prieš keletą metų mes pradėjome labai diskretišką dialogą su administracija dėl skurdo mažinimo, dirbome sveikatos švietimo ir kitų Ir kitose srityse. Ir aš norėčiau pasakyti, kad Europos, Australijos, Amerikos universitetai taip pat reiškia, parodė valią teikti įvairiapusišką pagalbą. Žinoma, yra administracinių gebėjimų sunkumų Birmoje, tačiau, aš jau sakiau, jeigu mes galime padėti e, pasiūlydami kokias nors priemonės Birmos vyriausybei, tai žinoma, jinai galėtų pasistumėti vystydama savo šalies ekonomiką. Žinoma, labai svarbu, kad įgyveninant reformas gyventojai matytų, kad keičiasi jų gyvenimo lygis, sveikatos apsauga ir taip toliau. Tai yra svarbiausi dalykai, kurių reikia siekti dabartinėje situacijoje. Žinoma, mes taip pat turėtume ateityje daugiau dėmesio skirti į AFA programų gyvenimą. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau Gillespie never set foot into this country because. Um, Ai, priešingai negu kolega, kuris, e, kurio kalba buvo perskaityta, niekada nebuvau uh, Birmoje. Aš laikausiu tokios nuostatos nekeliauti į valstybę, jeigu tai galima daryti, ypač jeigu valstybė e, valdo represinis aparatas. Tačiau reikėtų pripažinti, kad mes pastebėjome pažangos šioje valstybėje ir galbūt kitų metų pradžioje mes užmėgsime ryšius, kontaktus su ką tik įkurtų žmogaus teisų komitetu Birmoje. Dabar mes svarstome galimybės teikti paramą tiems pokyčiams, apie kuriuos išgirdome. Tačiau mums reikia pasiūsti labai aišku politinį signalą ir aš tikiuosi, kad artimiausiose misijose į šį regioną mums pavyks suformuluoti šitą politinį signalą. Tačiau taip pat reikia palūkėti, kokie rezultatai bus suformuluoti po Hillary Clinton vizito į Birmą šios savaitės pabaigoje. Junktinių tautų trečiasis komitetas New York'e neseniai posėdžiavo ir mes e, parengėme rezoliuciją dėl Birmos. Ji iš esmės e, buvo pakeista atsižvelgiant į pasikeitusias sąlygas, tačiau galutinė išvada yra panaši į tą, ką kalbėjo vyriausias įgaliotinis Pijai. Dar reikia nueiti ilgą kelią. Mes, žinoma, džiaugiamės tais naujais signalų, signalais, tačiau reikia, kad procesas pasistumėtų ir aš noriu, kad būtų užtikrinta pakalkama parama tam naujam judėjimui. Žinoma, aš neturiu jokių iliuzijų. Galvodamas apie kitas pietričių valstybės ir remdamasi savo patirtimi, kad labai atsargiai reikėtų įsipareigoti toms valstybėms, ypač žmogaus teisų srityje. Pirmiausia, reikia reikalauti konstruktyvaus e, požiūrio įsipareigojimų, tačiau tų įsipareigojimų sunku sulaukti. Mes jau seniai tęsime dialogą su Kambodža, Laosu, Vietnamu. E, tas dialogas prasidės su šiomis valstybėmis e, vasaro e, sausio mėnesį. Tačiau kol pastebėsime realių pokyčių, teks palūkėti, kadangi viskas priklauso nuo valdžioje esančių žmonių politinės valios. Jie e, po politinių pokyčių pažada, kad žmogaus teisės bus vertinamos apskritai, bet kad jos bus suprantamos platime kontekste, siekiant e, padaryti šias valstybės modernesnes ir taip pat siekiant užtikrinti uh, didesnį atskaitomumą vyriausybės veiksmuose. Šanovį Paisto. Tikuoju kolegai. Atrodo, kad po šių pasisakymų galime laikytis nuomonės, būti įsitikinę. Procesam, kuris będzie trwał w Birmie, kad gauname ne tik tai palankių signalų sporadiškai, bet kad šitas procesas demokratijos link rutuliojasi. Dabartinė Birmos vyriausybė atrodo iš tikrųjų ryštingai pasisako už e, reformų procesą. Mes Lenkijoje sukaupėme tinkamą patyrimą ir žinome, kad toks reformų procesas yra sudėtingas ir jisai nevyksta taip sparčiai, tačiau kaip ten bebūtų, matome gerų ženklų, rodančių, kad Birmos vyriausybė pasirengusi tęsti šį procesą ir galbūt imsis esminių reformų. Tai gera žinia. Pone Gular perskaitė pono Hang Wei laišką ir jis taip pat suteikė vilties emigravusiems Birmos piliečiams. Atrodo, ir šioje srityje yra prošvaiščių. Dėkoju visiems svečiams, visiems pasisakiusiems. Taip pat dėkoju už įstatym, informacijos pateikimą, taip pat už ekspertų pasisakymus, taip pat tarybai dėkoju, išorės veiksmų tarybos atstovams. Dabar skelbiu pertrauką iki trečios valandos. Trečią valandą grįšime į posėdį ir pasikeisime nuomonėmis su Mačiai Popovskijai kalbėsime apie ES fondą demokratijai skatinti.